So, ladies uh, and gentlemen, dear colleagues, uh, take... Ponios ir ponai, prašau visus susėsti į savo vietas. Niekada negalvojau, kad man teks pirmininkauti paties svarbiausio Europos parlamento komiteto, užsienio reikalų komiteto posėdyje. Mes pasitarėme, nes Elmaras Brokas ateis tik už dešimties minučių. Ir aš siūliau pirmininkui Jerzi Buziokui pradėti posėdį, nes jis porą dienų vyresnis už mane. Bet Silvijo nusprendė, kad aš esu ilgiausiai parlamente dirbantis parlamento narys Jerži ir aš atrodau daug vyresnis nei tu, todėl man tenka garbi pasveikinti jūs visus čia ir darau tai su dideliu malonumu. Man taip pat labai malonu pasveikinti čia uh, Jordanijos užsienio reikalų ministrą, poną Naserą Judeu. Ir norime jums paploti. Džiaugiamės, kad ir jūsų šalies ambasadorius yra čia. Ir noriu pasakyti, kad mes labai vertiname ambasadoriaus darbą ir džiaugiamės, kad jo didenybė karalius netrukus apsilankys Europos parlamente. Kolegos, nebepiknaudžiausių galimybę dar kalbėti iš šios kėdės. Dar porą minučių pabūsiu čia, kai tik Almaras Brokas ateis, pasitrauksiu. Ir aš manau, tai bus paskut... pirmas ir paskutinis mano pirmininkavimo šio komiteto posėdėje atvejais. Taigi, Jūsų ekscelencija. Kviečiu Jūs kreiptis į Europos parlamento užsienio reikalų komitetą. Um, uh, Ačiū pirmininkė. Mes į Jūs kreipiamės. Taip pat pirmininkė, turime 10 minučių iki e, Elmaro Broko ateimo. Visus svarbiausius reikalus aptarsime per tą laiką ir kai jis ateis, tik atsakinėsime į klausimus. Man tikrai didelė garbė kreiptis į tokį garbų komitetą. Paskutinį kartą lankiausi pas jūs prieš porą metų, kuomet man teko garbė taip pat kreiptis į komitetą, išklausyti jų išmintingų, išmintingų narių patarimų, atsakyti jūsų klausimus. Bet noriu pasakyti, kad man jūs abu atrodote jauni ir klestintis ir savo išminties ir patir... jūsų išmintis ir patirtis yra svarbiausia e, santykių Europoje patirtis, taip pat mūsų laukiantis žinios, išmanimas apie mūsų laukiančius iššūkius. Tai yra tikrai neįkainojami dalykai. Tai tikrai ir ponė man yra didelė garbė šiandien sėdėti šalia jūsų. Po paskutinio savo apsilankimo prieš porą metų E, kalbant apie Europos ir Jordanijos santykius, e, šiame kontekste įvyko keletas svarbių įvykių. Jordanija įgyjo e, ypatingos partnerės statusą santykiuose su ES, tai vyko prieš pusantrų metų ir mes tuo labai didžiuojamės. Tai iliustruoja puikius mūsų santykius su Europa bei Jordanijos įsipareigojimą toliau eiti santykių su ES stiprinimo keliu. Kitas svarbus momentas įvyko prieš porą savaičių, kuomet įvyko ES ir Jordanijos darbo grupės susitikimas Raudonosios jūros pakrantėje Jordanijoje ir daugelis jordaniečių tą įvykį prisimins daugelį metų, nes tai buvo ES paramos išraiška mūsų vadovui Abdulai II, jam įgyvendinant ekonominių reformų programą Jordanijoje. Manau tai, kad ES atstovavo ir e, Europos komisija, Plėtros ir rekonstrukcijos bankas, Europos parlamentas par, politinių partijų atstovai. Na, tai buvo puikus susitikimas ten. Europos atstovai susitiko su Jordanijos atstovais, pilietinės visuomenės atstovais, žiniasklaidos, verslo atstovais buvo keletas svarbių didelių Europos įmonių vadovų. Taip pat buvo galimybė susitikti su paprastais žmonėmis Ir karaliaus vardu buvo surenkti pietus visai svečių grupiai. Ir tai atspindi ne tik ES ir Jordanijos santykių svarbą, bet ir tai, kad Europa tiki e, kaitos procesais vykstančiais Jordanijoje, kuriems vadovauja karalius regione, kurios, kurios situacija yra tikrai ne, nestabili. Mes einame negryžtamų politinių, socialinių ir ekonominių reformų keliu. Pas neseniai šventėme dešimtasias Jordanijos ir ES asociacijos sutarties įsigaliojimo metinės. Ir per pasarą dešimtmetį įvyko tiek daug dalykų, gyventinta tiek daug pro, projektų, iniciatyvų, jo galime tą dešimtį metų vadinti sėkmės metais. Mes didžiuojame savo santykiais su ES ir esame pasiruošę daryti viską, kad mūsų santykiai stiprėtų, gerėtų. Ir su Europa mus sieja ne vien draugystė, tai daug gilesnis ryšys, tai partnerystė. Mes rodome pavyzdį, kad šalis iš mūsų regiono draskomo prieštaringų įvykių per pastarosius pusantrų metų. Taigi mes esame pavyzdys, kad galima siekti ir užsitikrinti geresnę ateitį visiems ir siekti gerų santykių <clears throat> Aš tikrai džiaugiausi galimybę pasveikinti ponę Ešton Jordanijoje. Mane ypač džiugina Bernardino Leon ir kitų visų mūsų draugų Europoje ir komisijoje bei parlamente nuveiktas darbas. Taigi, įvertinant visą tai, <clears throat> parama evol, e, politiniams kaitos procesams bei mm, pokyčiams, kuriuos Jordanija išgyvena. Taip pat parama mūsų pradėtiems projektams, smulkiam verslui. Mes apžvelgėme transporto, energetikos, vandens projektus vykdomus ne tik Jordanijoje, bet ir regione. Na tai mes darome išvadą, kad mes esame glaudžiai susijęs su Europa. Mes taip pat aptarėme mūsų laukiančius iššūkius artimiausiose etapuose. Ir sakyčiau, kad tas renginys, tas įvykis nusintė labai svarbę žinę ne tik Jordanijai, bet ir visoms regiono valstybėms. Noriu padėkoti Jums už šią draugystės išraišką ir už tokią partnerystę. taip pat jūsų visų dirbančių Briuselėje ir noriu padėkoti jums už sieki gilinti laisvos prekybos sutartį, užtikrinti didesnį judumą tarp ES ir Jordanijos. Žinome, kad darybos dėl šių klausimų prasidės kitą mėnesį. Ponios ir ponai, nevargins jūsų informaciją, kurią jau žinote. Kaip pirmininkas minėjo, aš kreipiu kalbu viename iš svarbiausių pasaulio komitetų, Europos parlamento užsienio reikalų komitete. Ir darau prielaidą, kad aš, kad manęs klausosi daug išmintingesni žmonės nei, ir geriau informuoti žmonės nei, nei aš pats. 2011 spalio mėnesį e, dalyvavau ekonomikos forume, kurį Jordanijoje e, rengiame kiekvienais metais. Ir e, renginys, kuriame aš dalyvavau, e, vadinosi geostrateginiai 2012 scenarijai. Ir mano pasisakymas buvo transliuojamas gyvai, ten buvo abu mūsų buvęs. Taip pat Tonis Bleras ir kiti. Savo pasisakymę aš sakiau, kad jokinga mums visiems įsivaizduoti, kad mes įsivaizduojame, kokie, kokių scenarijų galime tikėtis 2012-aisiais, nes kuomet 2010-aisiais čia sėdėjome, niekas nenuspėjome, ko laukti regione, ką nuspėti. Taigi aš dariau šankstinę prielaidą, kad mes galime neteisingai prognozuoti, kas vyks 2012-aisiais. 2011 buvo permainingi metai vidurio rytams ir Šiaurės Afrikai. Daugelis iš jūsų kalba apie arabų pavasarį. Aš beveliu tai vadinti arabų atsibudimu. Tai ne pirmasis atsibudimas, bet tai pirmas, pirmas atvejis, kuomet atsibudo didžioji dalis mūsų e, regiono žmonių. Daugelis mūsų regiono gyventojų yra jaunesni nei 30 metų. Taigi, iš esmės, tai buvo jaunimo, jaunimo inicijuotas judėjimas ir tai buvo pagrista teisingumo, teisingumo siekimu, lygybių, galimybių ieškojimu, siekimu e, dalyvauti valdymo procesuose. Nes daugelis tų žmonių neturėjo galimybės, tokių galimybių. O tai yra iš esmės pamatinės politinės teisės. Ir kadangi jie tokių teisų neturėjo ilgą laiką, tie žmonės norėjo, kad jų balsas būtų išgirstas. Ir galiausiai Vidurio rytų ir Šiaurės Afrikos valstybių vadovai, aš paprastai kalbu tiesiai ir todėl sakau, kad šalių lyderių laukia trys pasirinkimai. Suvokdami, kad pokyčiai yra neišvengiami. Ar tu tuos pokyčius priimi ir bandai prisitaikyti, atitinkamai priderinti institucijas ir klimatą, ar arba priešiniesi pokyčiams ir susitaikai su atitinkamomis pasiekmėmis, kaip stebėjome daugelį atvejų, arba bandai užbėgti pokyčiams už akių ir inicijuoji tuos pokyčius. Ir tai ir taip ir buvo Jordanijoje. Pokyčiai mūsų šalyje prasidėjo dar keliams, dar mm, prieš, gerokai prieš prasidedant arabų pavasario įvykiams. Tai neklišės ar galbūt man pertraukti savo pasisakymą. Excellency. Thank you very much, Mr. Putin. May I continue, sir? Please. Where was I? <laughs> so these are, these are facts that we... Todėl to, šiais faktais mes tikrai didžiuojamės. Didžiuojamės tuo, kad Jordanija, kaip ponia Ashton e, apibūdino, e, įvyko, pokyčiai įvyko be chaoso. Mes, ėmėmės, ekon, mes vykdame ekonominių ir socialinių reformų programą jau daugelį metų. Kartais atrodo, kad eini du žingsnius, vieną žingsnį priekin du atgal, kaip mūsų karalius yra pasakęs. Tačiau vis dėlto pokyčiai, vykstantis pokyčiai yra negryžtami. <clears throat> Jordanija yra vidurio rytų regiono centre. Kažkada mes buvome civilizacijų kryškelyje situacija nesikeičia. Aš turiu menį ne civilizacijų konfliktą, bet tai, kad kalbant apie atsiveriančias galimybes, Jordanija yra vidurio rytų regiono tranzito, kelios, tranzite, tranzito kelyje. Kodėl kartais atrodo, kad mes einame, žengėme vieną žingsnį priekin, bet du atgal? kaip sekasi užtikrinti politinę kontrolę. Kalbant apie politinės reformas, regiono įvykiais tave įsuka. Prisiminkime e, regioną nusiaubusius karus. 2003 ir 2009 Irako karas, <clears throat> Gazos ruožo karas, karas Libane. tai įvykiai, kurių negali kontroliuoti, bei e, tai, kad nevyksta gyvybingas darybų procesas, kuris visiems laikams išspręstų Palestinos klausimą. Ta situacija daro įtaką ir reformų eigai daugelie šalių, taip pat ir Jordanijos reformų procesui. Kalbant apie ekonominės reformas, mes bandome pasauliui priminti, kad Jordanija priima jai tenkančius ekonominius iššūkius, taip pat e, jai tenka spręsti nemažai ekonominių sunkumų. Tačiau reiktų nepamiršti, kad Jordanija <clears throat> eksportuoja 96 procentų savo pagaminamos energijos. Ir praeisiais metais, 2011, atsiprašau, importuoja visų pirma tai, kad praėjusiais metais nuo 2010 rugsėjo iki 2011 balandžio e, naftos barelio kaina išaugo 30 dolerių. Jeigu paskaičiuotume, kiek mums reikia įsivežti energijos ir kiek tai kainuoja, matematika aišku yra stulbinanti. Kitas svarbus įvykis - Egiptas nutraukė dujų tiekimą į Jordaniją. Per praėjusius metus dujotekis buvo sprogdintas 11 kartų. Porą kartų e, tiekimas buvo nutrukęs keletui savaičių, vieną kartą porai mėnesių ir kiekvieną kartą Tai reiškia papildomą naštą Jordanijos ekonomikai. Kiekviena tokia diena mums kainavo 5 milijonus dolerių. <clears throat> Galima suskaičiuoti, kiek iš viso mums tai kainavo. Ir sunku, atšvelgiant į tokią situaciją, vykdyti ekonominių reformų planą, bandant nepamiršti, bandant suvokti, kas vyksta aplinkui. Tačiau pokyčių procesas e, vidurio rytuose ir Šiaurės Afrikoje gali būti suvokiamas kaip revoliucinis arba evoliucinis. Matėme du, dviejų revoliucijų pavyzdžius, sparčių revoliucijų, kurių pasiekoje buvo pakeistas režimas, neišvengta smurto, tai turiuomenį Egiptą ir Tunisą. Ir matėm, stebėjome užsitęsusio smurto proveržį taip vienas procesas dar, nėra, dar nesibaigęs, jis vyksta. Tai Libija, Jemenas ir Sirija. Sirijoje viskas dar tęsis ir šiandien. Taip pat reikia nepamiršti revoliucinio e, visų šių įvykių aspekto. Mūsų karalius išreiškė ypač tvirtą tikėjimą jaunimo gale. Uh, Ir būtent todėl Jordanija žvelgia priekin ir bando daryti viską, kad suteiktume <clears throat> kiek įmanoma daugiau galimybių jaunimui kurti mūsų ateitį. Ką nuveikėme 2011-aisiais. Apsižvalgę ir išanalizavę arabų pavasario įvykius, nusprendėme, kad tai mūsų šansas paspartinė ekonominių ir socialinių reformų darbo atvarkę karts nuo karto mus vėl apims tas jausmas, kad žengėme du žingsnius prieki vieną atgal. Tačiau praktiniai pasiekimai, rezultatai turi būti apčiuopiami. Įkūrėme nacionalinio dialogo komitetą 2011, kuriam patikėti du svarbiausi uždaviniai. Visų pirma, parengti rinkimų, modernizuotą rinkimų įstatymą bei šio laikinį partijų įstatymą. Karalius Jordanijai yra iškėlęs konkretų darbų, sudaręs konkretų darbų tvarkaraštį. Mūsų galutinis tikslas - vyriausybė, kurią patvirtintų parlamentas. Išrinkto parlamento patvirtinta vyriausybė, kuri atstovautų uh, daugumą parlamente. Kad to pasiektume, mums reikia šio laikinio rinkimų įstatymo bei partijų įstatymo. Jūs tikriausiai žinote, kad uh, Jordanijoje yra politinių partijų, kurios veikia daugelį dešimtmečių. Ir kelios yra e, turinčios e, apibriežtą struktūrą, politinę platformą. Taip pat yra partijų, kurios siejamos su konkrečiais asmenimis arba yra partijų, kurios neturi politinės platformos, bet jos turi teisę egzistuoti. Ir tvirtindami politinių partijų įstatymą mes siekiame puoselėti politinių partijų kultūrą, skatinti jaunimą jungtis į partijas ir dalyvauti partijų veikloje užtikrinti, kad partijos būtų renkama žmonių į parlamentą ir kad žmonės balsuotų už tai, kuo, už tai, kuo jie tiki. Parlament, buvo paskirtas e, terminas, per kurį reikėjo šį darbą atlikti. <clears throat> Taip pat reikėjo peržiūrėti 29, 29 pakeitimus 1952 konstitucijai. Ir vėlgi karalius buvo labai žvalgus, bandė užbėgti įvykiams už akių ir jis pasakė, aš noriu peržiūrėti ne, ne tik 29 pakeitimus, bet visą konstituciją. Ir tai ir įvyko. Jis įkūrė e, karališkąją komisiją, kuri dirbo daugiau negu metus, parengė konstitucinius pakeitimus 120 e, konstitucijos straipsnių parengė 42 pakoreguotus straipsnius, kurie galioja nuo rugsėjo pirmos dienos. Konstituciniai pakeitimai apima štai kokius dalykus. Pirmą kartą mūsų regione numatyta nepriklausoma komisija, kuri turės prižiūrėti rinkimų eigą, vietos ir parlamentinių rinkimų eigą. Ši rinkimų komisija taip pat bus įgaliota ir organizuoti rinkimus. Kai tas parlamentas bus patvirtintas, šau, kai tas įstatymas bus patvirtintas, komisija turės nus, paskelbti rinkimų datą. Taip pat e, patvirtinti mechanizmus, kuriais, kurių pagrindų bus organizuojami rinkimai. <clears throat> Taigi, Manau, kad tai iliustruoja, jog mūsų pasirinktas požiūris yra evoliucinis. Taip pat nu, pakeitus konstituciją atsiranda konstitucinis teismas, kuris veiks nepriklausomai nuo teismų sistemos ir parlamento mechanizmų. Kaip jau sakiau, <clears throat> mes pabaigėme ruošti politinių partijų įstatymo projektą Taip pat savivaldybių įstatymo projektai jie pateikti parlamentui. Vakar pristatėme Konstitucinio teismo įstatymo projektą ir už poros savaičių pateiksime rinkimų įstatymą. Patvirtinus Konstitucijos pataisas mes įgyvendinsime savo ankstesnius pažadus, o kitą etapą mūsų reformų pradės išrinktas parlamentas. Taigi politinės reformos, reformos vyksta kartu su socialinėmis ir ekonominėmis reformomis. Jos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir nepaisant to, kad patiriame daug problemų, mes šias rytis stengiamės visomis išgalimis tarpusavėje susijęti. Mūsų regione E, stabilumas, tai su taika susiję klausimai yra labai svarbus. E, <clears throat> ši Jordanija čia taip pat e, stengiasi ir deda visas išgalės arabų pavasario įvykiai parodė, kad žmonės siekia deramų gyvenimo sąlygų, oraus gyvenimo, tačiau neužtikrinę taikos artimuosiuose rytuose mes e, neužbaigsime arabų e, pavasario proceso, o tam, kad e, būtų taika artimuosiuose rytuose, reikia išspręsti arabų ir Izraelio, palestiniečių ir Izraelio konfliktą. Mūsų sprendimo pasiūlymas yra dviejų valstybių pasiūlymas pagal 76 metų sienas užtikrinant saugumą Izraeliui taip pat e, užtikrinant saugumą, stabilumą e, ir gerovę visiems artimiesiams rytams, taip pat ir palestiniečių teritoriją. Ir mm, mes laikomės tokio požiūrio, kuris mūsų nuomonė turėtų būti naudingas. E, tie, kurie dalyvavo pastarojų šešių savaičių procesuose, puikiai žino, kad kad Jordanija nėra vien tik tai tarpininkas, e, tai Jordanija taip pat yra ir suinteresuota šalis. E, penki svarbiausių klausimai susijęs su Jeruzalė, pabėgėliais, e, vandens tiekimu. Kiti klausimai yra susijęs su Jordanijos nacionaliniu saugumu. Mes esame suinteresuoti, todėl mes siekiame, kad Izraelis ir palestiniečiai sėstų prie darybų stalo, kalbėtųsi tarpusavyje, nes ta pusantrų metų aklavietė nutraukus tiesioginės dėrybos yra žalinga, e, žalingas, jis yra nenaudingas, e, mes tik tai tolstame nuo problemos sprendimo, kurio visi e, siekiame. Tie, kurie žino tiek tiek informacijos ir e, gavę tiek informacijos, kiek aš dalyvauju visose penkiose susitikimuose tarp e, Izraelio ir palestiniečių. Puikiai žinau, kad darybo atmosfera buvo nuoširdi, e, tačiau <clears throat> procesas trunka ilgiau nei 60 metų, okupacija trunka 45 metus, taigi negalime tikėtis, kad visus klausimus galima bus lengvai išspręsti. Darybos dabar yra nutrauktos, todėl privalome dėti visas pastangas, kad abi šalis vėl susėstų prie darybų stalo. Kvarteto pareiškimas 2011 m. rugsėjo 23 d. buvo skirtingai interpretuojamas. Žinau, kad jums šis pareiškimas buvo priimtinas, pirmą kartą buvo nustatyti terminai, pavyzdžiui, 30 dienų parengiamiesiams susitikimams, 90 dienų klausimams susijusiams su saugumu ir sienomis ir dar 90 dienų vertinti pasiektą pažangą ir po to 7 ar 8 mėnesiai galutiniam etapui, siekiant parengti galutinio susitarimo tekstą. Abi šalis <clears throat> skirtingai interpretavo tą 90 dienų laikotarpio pradžią. Tai buvo 26 ar 25 spalio, nežinia, aš manau, kad jau tas terminas bet kokiu atveju pasibaigė. Dar galiu penkias minutės kalbėti. Manau, kad e, įsipareigojimus dėl artimų rytų turi prisimti visi, e, nes taika artimuosius rytuose reikštų taiką ir visame pasaulyje. Tai šis konfliktas yra pasaulinio masto, ne vien tik regionio. Žinau, kad norite išgirsti mūsų poziciją dėl Sirijos, e, kadangi esame Sirijos kaimynai, mums labai rūpi žudynės, smurtas, kraujo praleimas, kuris vyksta kiekvieną dieną kartu su Arabų lyga ir tartotinė bendruomenė. Siekiame e, kad būtų pasiektas e, visiems primtinas politinis sprendimas ir kad nebūtų mm, vykdomi veiksmai, kurie toliau destabilizuotų ar regioną. Galbūt atsakydamas jūsų klausimus galėsiu paminėti informaciją, kurios dar nepasakiau. Žinau, kad Europos parlamente veikia Jordanijos draugų grupė, jeigu leisite E, norėčiau e, tikėtis ir pareikšti, kad visi e, jūs čia esantis yra Jordanijos draugai ir mes labai didžiuojamės mūsų tarpusavio santykiais, esame pasirengę juos stiprinti ir gerinti. Dar kartą noriu padėkoti Jums už kvietimą šiandien atvykti ir susitikti. Thank you very much for this speech, for this information, which is Ačiū už jūsų kalbą, už šią informaciją, kuri mano nuomonė vertintina labai teigiamai. Ir atrodo, kad reformos gali vykti skirtingais būdais ir tikėkime, kad jūsų pasirinktas būdas baigsis sėkme. Taigi pradėkime mm, diskusiją. Pirmasis kalbės Michaelis Galeris. Labai ačiū. Dar kartą noriu pasveikinti ministrą atvykusį į mūsų komitetą. Malonu jūs čia matyti, išgirsti iš jūsų, lūpas gerų, iš jūsų lūpų gerų naujienų. E, linkime sėkmės jūsų vyriausybė vykdant reformų procesą. Jūs pristatėte ir pareiškite, kad politinės, socialinės ir ekonominės reformos turi vykti kartu. Tikimės, kad šis procesas uh, vyks jūsų šalyje sklandžiai. Sutikras, kad uh, ES vykdys politinį bendradarbiavimą su jūsų šalimi, jūsų vyriausybė ir sugebės padėti jums uh, šias reformas vykdyti. Mano klausimas susijęs e, su Arabų lyga, kurią jūs priklausote ir e, su e, Arabų lygos narių pozicija susijusi su Sirijos krize. Kalbėtojas minėjo Libiją vietoj Sirijos, dabar pasitaisė. turint omenyje, kad Arabų lyga jau e, kelis kartus bandė užimti e, tam tikrą poziciją dėl e, jos valstybių narių viduje vykstančių konfliktų. Jau kelis kartus ta pozicija buvo pareikšta, vertiname teigiamai tokius veiksmus. Tačiau paimkime Tuniso pavyzdį, kur, kuriame vyko revoliucija, dabar suformuota nauja vyriausybė, arba, sakykime, Saudo Arabija, kuri tikrai nėra valstybė vykdanti reformas, arba jūsų šalį, kuri bando įgyveninti labai rimtą reformų darbo tvarkę. Visos trys šalis, kurių vidaus politikos padėtis smarkiai skiriasi viena nuo kitos, daro spaudimą Damaskui, e, siekiant, kad pastarasis atsisakytų smurto ir e, <clears throat> atvertų, sudarytų sąlygas pokyčiams. Taigi, noriu paklausti, e, kokiais motyvais ir priežastimis vadovaujasi tos trys labai skirtingos mano minėtos valstybės E, siekdamos permainų e, Sirijoje. Galbūt galėtumėte mums tai išsameu paaiškinti. Kitas trumpas klausimas susijęs su Sirija. E, Ar vėl paminėjau Libiją vietoj Sirijos, klausiu kalbėtas. Ne, taigi dėl Sirijos. Kaip yra rengiamasi priimti pabėgėlius iš e, šios šalies, pažiūrėjau, Turkija, žinome, kad rengiasi, ar Jordanija jūs taip pat rengiatės pabėgėlių antplūdžiui ir e, kiek jų ketinate priimti. E, pavyzdžiui, žinome, kad krikščionių mažumos atstovai jau plūsta jūsų šalį ir mums tikrai kelia baime krikščionių likimas Irake, kurie turėjo E, taip pat bėgti iš savo šalies, taigi ar tikitės kažkokio panašaus ant, antplūdžio iš Sirijos. <clears throat> Pirmkas sako, kad e, kalbėtojas kalbėjo per ilgai ir parodė kitiems blogą pavyzdį, tačiau kitiems kalbėtojams bus skiriama ne ilgiau nei po dvi minutės, nes yra labai daug norinčių kalbėti. Dabar ponė Gomis kalbėjo um, uh, sad report from uh, Freedom House, uh, Freedom in the World 2012 uh, about Jordanija arabų pavasario metu e, tikrai nepademonstravo labai geros pozicijos, kai kalbam apie e, e, jos santykius su kaiminėmis šalimis, pavyzdžiui, Iranu. Aš norėčiau pasakyti, kad mes tikrai vertiname jūsų atliekamą tarptautinių mastų vaidmenį, ypač tai, ką jūs vakar pareiškite, kad Jordanija prisijungs prie e, biologinių ir cheminių ginklų neplatinimo konvencijos ir e, bus siekiama, kad vidurio, e, centrinė Azija būtų ir vidurio, vidurio Azija būtų paskelbta zona, regionu be atominių ginklų. Mes supran, labai vertiname jūsų paramą žmonėms Sirijoje, tačiau reikia vis dėlto e, atsižvelgti į tą fragmentaciją, socialinę fragmentaciją Sirijoje, kaip jūs ketinate spręsti tas, tą problemą e, ateityje. Ir ar Jordanija Arabų lygoje parems raginimą e, prezidentą Asadą paduoti į tarptautinį baudžiamąjį teismą. E, už jo veiksmus, kuriuos jisai e, vykdo savo žmonių atžvilgių. Uh, President, dear colleagues, uh, Minister, uh, on behalf. Neits. Liberalų uh, frakcijos vardu norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į šį parlamentą ir padėkoti už Jūsų pasisakymą. Tačiau neturėjau galimybės išgirsti pirmosios Jūsų pasisakymo dalies ir mano klausimas bus e, galbūt dubliuosi su kitais uh, ir iš anksto labai atsiprašau. Pirmiausia, Jordanijoje karalienė vaidina labai svarbu vaidmenį ir man kyla klausimas, koksgi yra apskritai Jordanijos moterų vaidmuo vykdant reformas Jordanijoje ir užtikrinanti didesnį lyčių lygybę e, Jordanijoje. Ir kitas klausimas susijęs su Vidurio rytais ir Palestinos ir Izraelio konfliktu. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie galimybę sutaikyti Hamas ir Fatah judėjimus ir e, apie, apskritai apie dėrybas, e, taikos dėrybas. Dėkoju. Kas čia dabar buvo? Grėpus. Ačiū, ponė pirmininkė. Žaliųjų frakcijos vardu norėčiau taip pat pasveikinti ministrą atvykus pas mus ir padėkoti už išsame informaciją apie reformas jūsų šalyje. Norėčiau paprašyti jūsų išsameu pasisakyti apie reformas susijusias su e, palestiniečiais jūsų šalyje, kurie yra atkeliavę iš vakarų kranto, kurie nėra deramai įtraukiami į sprendimų prieimimo procedūras, negali deramai dalyvauti socialinėme gyvenime. Daugiau kaip 200 milijonų eurų buvo skirta, kaip e, finans, kaip, e, fin, skirta finansinė parama Jordanijai. Ir e, arabų šalims mes esame, visoms arabų šalims mes skiriame deramą finansinę paramą ir Jordanijai galėtume skirti dar daugiau, net iki milijardo eurų. Tačiau E, norėčiau žinoti, ar e, to, ta, ta parama jums padeda demokratizuoti savo šalį. E, kolegė minėjo jūsų reputaciją tarptautinėme kontekste. Ji yra tikrai gana gera. Tačiau jie, jūs nesate labai gerbiami tarptų valstybių, kuriuose yra paminamos žmogaus teisės ir uh, praėjusiais metais organizacija Human eh, Rights Watch eh, taip pat įvertino eh, spaudos laisvę, laisvės lygį jūsų šalyje neipatingai teigiamai. Ambasadorius kuris buvo Mašreko grupės susitikime ir jisai taip pat kalbėjo, jis kalbėjo apie didesnį reformų poreikį. Ar jūs taip pat manote, kad Arabų lygo, lygoje iš ties šalyse taip pat turėtų būti labiau akcentuojamas tas reformų būtinumas? Dėkoju. Ministrė, noriu Jūs pasveikinti, Jūsų šalis e, atstovauja sveiką protą ir mąstymą išminti. E, vidurio rytuose. Noriu padėkoti Jums ir Jūsų šalies vadovui bio ministrams. Turiu keletą klausimų. Hamasas e, aktyviai niokoja Siriją. Kodėl Damaske e, yra Hamaso būstinė? Nes juk mums reikia kalbėti su kai kuriomis žmonių grupėmis, kad išspręsime vidurio rytų problemas. Kolegos jau kalbėjo apie tai. Ar Fatah ir Hamaso susitaikymas būtų įmanomas, jei Izraelis ne tik per savo premjerą, bet, bet ir per savo poziciją, tai yra skaldyk ir valdyk. Ar atsižvelgiant į tokią situaciją, tokį požiūrį, toks susitaikymas, suartėjimas yra įmanomas? Dar vienas dalykas, kokie ir dabar yra Jordanijos ir Izraelio santykiai? Izraelija yra dešiniųjų ir vyriausybė, ypač Izraelio reikalų ministrė, kuri, na, švelniai kalbant, yra ekstremistė. Ir ar šiame kontekste Izraelio ir Jordanijos santykiai nukenčia dėl to? Ministre, ar jūs manote, kad ketvertas arba kvartetas šiek tiek yra išpūsta institucija? Europa moka nemažai ir nelabai rūpinasi, ką tas ketvertas veikia, tačiau tie, kas moka, tie užsako ir muziką. Galbūt tas struktūra turėtų būti ne tik pono Bleiro institucija. Ką reikėtų padaryti, kad situacija pasikeistų? Uh, Mr. Maya. Muchas gracias, presidente. Eh, bienvenido, señor ministro. Ponas Mayeris. Ačiū. Pone ministrė, mano frakcija taip pat sveikina Jūs atvykus į šį komitetą. Galime išvelgti tą bendrą vardiklį, kurį ir Jūs minėjote, tai tarp arabų valstybių ir ES požiūrių Ir kai kuriuose valstybėse, e, arabų valstybėse netrukus vyks rinkimai ir panašu, kad ir Jordanijoje, jeigu e, vyktų rinkimai, e, daugiausiai balsų suvienytų islamistinės partijos, kaip ir daugumoje arabų šalių. Kokie šiame kontekste yra jūsų santykiai su Sirija? Ar Ar jūs turite galimybę priimti pabėgėlius iš Sirijos? Ir jeigu jūsų šalyje vyktų rinkimai ir toliau turėtų vykti reformos, ar jūs išvelgiate e, galimybę, kad e, jūsų e, valdančioji, jūsų valdžios daugumą sudarytų būtent islamistinės partijos. Ir Ką Jūs galvojate apie tai, apie tai kad e, Izraelis e, gal, netmeta galimybės imtis karinių veiksmų prieš e, Iraną? Jordanijos, Jordanija, kiek mes žinome, turi ir vieną ne visiškai legalią opozicinę grupuotę, kuri yra kalbėjusi apie tai savo spaudos konferencijoje. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie tai? Thank you very much. I mean, uh, certainly a handful of. Um... Labai ačiū už uh, svarbius iškeltus jūsų klausimus, kuriuos pagal išgalės pamėginsiu atsakyti. Arabų lygos narių motivacija susijusius su spaudimu Sirijai daryti pokyčius, gyvendinti pokyčius. Arabų lyga siekia, kad arabų valstybių klausimai būtų išspręsti jų viduje. Labai džiaugiuosi, kad savo klausime minėjote Siriją nes nuo 2011 vidurio Arabi, Arabų lygos šalis <clears throat> užėmė aiškę poziciją Libijos klausimu ir tarptautinė bendruomenė, bendruomenė rėmėsi šią poziciją e, patvirtama jungtinėse tautose rezoliucija 1973 dėl neskleidimo zonos ir kitų dalykų taigi Arabų lyga uždavė toną tam tikrą prasme, nustatydami, patvirtinami pozicijas, kuriamis po to galėjo remtis tarptautinė bendruomenė vykdydama tolesnius e, veiksmus. Gerai galima būtų pasakyti, e, kad mes nenorėjome e, kad Libijoje būtų vykdoma karinė intervencija Ir e, tie veiksmai buvo mums tam tikrą prasme primesti. Sirijos atvejs yra kitoks, mes daug rezoliucijų priėmėme Arabų e, lygoje, tačiau e, prieimus tam tikrą skaičių rezoliucijų mes kreipėmės jungtinės tautas ir pasiūlėme tam tikrą politinį planą, kaip įspręsti Sirijos problemas ir po to E, kreipiamės į Generalinę asamblėją jungtinių tautų, siekdami, kad būtų patvirtinti atitinkama rezoliucija, buvo patvirtinta, taip pat surinkėme Sirijos draugų e, konferenciją Tunise, e, kur buvo svarstamos Sirijos problemos dabartinės ir kitas svarbus klausimai ir mes tikimės, kad mūsų pastangos bus vainikuotos sėkme nepriklausomai nuo valstybių narių skirtumų tarpusavio. Aš galiu kalbėti šiuo atveju tik Jordanijos vardu. Nu, kad bendrasis vardiklis yra siekis, kad e, problema būtų išspręsta politinėmis priemonėmis. Nenorime, kad Sirijoje vyktų pilietinis karas, kad e, vyktų susiskaldimas, kad e, nukentėtų Sirijos e, teritorinis vientisumas, kadangi ši valstybė yra pakankamai sudėtinga, galbūt atsakydamas į pabėgėlių. Klausimą apie pabėgėlius papasakos daugiau apie Sirijos visuomenės e, sudėti, sandarą, nes galima kalbėti apie tam tikrą demografinį fabriką, nes yra įvairios religinės ir etinės grupės, e, drūzai, krikščionys, kurdai, e, e, siriečiai, tikri alavitų sekta, kuriai priklauso prezidentas ir jo šeima. Ir daugelis tvirtina, kad tai yra mažumos atstovai, kurie valdo daugumą, todėl jie turi būti nuversti nuo valdžios Opozicija yra pakankamai susiskaldžiusi, kaip minėjo vienas e, jūsų komiteto narys, e, tačiau jis save pristato kaip pakankamai vieninga opozicija, nepaisant to, kad e, nepaisant visų savo skirtumų, jie kovoja už savo teisės, už savo orumą ir turi priešintis brutaliai jėgai. Ar mes rengiamės krikščionių pabėgėlių bangai? Ne, mes niekam nesirengėme. E, Jordanijoje esame patenkinti ir džiaugiamės tuo, kad e, šimtmečius krikščionis ir musulmonai puikiai sutarė, Jordanijos visuomenė krikščionėms tenka svarbus vaidmuo e, mes nesirinkime priimti tik tai tam tikrą pabėgėlių grupę ir nepriimti, tarkim, kitų pabėgėlių. Mes turime tačiau labai atsargiai kalbėti apie skaičius asmenys, kurie kerta šiuo metu sieną ir e, save vadina pabėgėliais. Jų dabar yra apie 4 tūkstančiai. Tačiau asmenys, kurie legaliai kerta sieną lankydamėsi, pavyzdžiui, Jordanijoje, nes nereikia vizos, kad Sirijos piliečiai patektų į Jordanijos teritoriją. Ir per 11 pastarųjų mėnesių tokių asmenų susidaręs 80 tūkstančių, jie savęs nelaiko pabėgėliais, mes jų nelaikome pabėgėliais, jungtinių tautų pabėgėlių ir kalų komisaro uh, uh, Sekretariatas tų skaičių nefiksuoja, tačiau turime šiuo metu 80 tūkstančių Sirijos piliečių Jordanijoje, kurie naudojasi mūsų energijos ištekliais, vandeniu, švietimo sistema. Ir <clears throat> mes juos mielai e, priimame, taip pat kaip ir pabėgėlius iš Irako, tačiau galiausiai vis tiek e, reikia suprasti, kad tai yra labai sunki našta Jordanijos vyriausybė. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. kalbant apie Gomeš klausimą, noriu pasakyti, kad e, apibrėžint žmogaus teisų padėtį Jordanijoje remiamasi vienu šaltiniu Human Rights Watch, tačiau jo pateikima informacija yra pakankamai vienašališka. Jūs kalbėjote apie Jordaniją kaip šalį, kuri e, E, kuriai padarė poveikį e, arabų pavasaris. Tačiau mes vykdame, vykdame reformas nechaotiškai, joms vadovauja karalius, Jordanijoje nei viena kulka nebuvo iššauta į orą, niekas nebuvo nužudytas, žodžio laisvė yra ne tik garantuota, tačiau ir saugoma, policijos pajėgos saugojo visų demonstracijų dalyvius Jordanijoje Taigi nedaug tokių pavyzdžių galėtumėte rasti mūsų regione, kuomet policijos pajėgos e, būtų ginamos, tiksliau gintų demonstrantus, būtų garantuota e, išraiškos žodžio laisvė. Nauja konstitucija yra rengiama, ambasadorius išsiūs e, visiems e, kopijas. Konstitucijoje, konstitucijoje naujojoje ne tik uždraudžiami kankinimai, tačiau taip pat yra numatomas atitinkamos bausmės už jų taikymą. E, Komet kalbame apie abu katadą atvejį Anglijoje, tai galime paminėti būtent e, šios dalykus. Minėjote e, savo norą apsilankyti Jordanijos kalėjimuose, tai mielai prašome tą padaryti, galite netgi mūsų visiškai neįspėti, kokiuose įkalinimo įstaigose norite lankytis. <clears throat> Esate, steiksime jūs, jums visas galimybės. Buvo vienas atvejs, kuomet policininkas sumušė e, kalinį, tai buvo e, nepagristi, neteisingi jos meniai veiksmai, už kuriuos jis buvo patrauktas e, atitinkamai atsakomybėn, tačiau sisteminių kankinimų Jordanijos kalėjimuose tikrai nėra. Human Rights Watch tą puikiai žino. Jordanija yra, yra viena iš nedaugelio valstybių mūsų regione. E, turinti tokią padėtį, mes didžiuojame šiais savo pasiekimais, kartais pasitaiko tam tikrų klaidų, tačiau e, jeigu būtų atitinkami politiniai veiksmai daromi, e, nukreipti neigiamą linkmę mūsų atžvilgių, tai tikrai neprisidėtų. Human Rights Watch šiuo metu tikrai neprisideda prie, e, tiksliau, Freedom House organizacija neprisideda prie mūsų autoriteto gerinimo. Tačiau atvykę patys ir įsitikinsite, kaip yra iš tikrųjų. Aš labai tikiuosi, kad e, Human Rights Watch atstovai neįsižeis per daug dėl mano šių žodžių, nes ne juos turėjau <clears throat> omenyje, bet kokiu atveju geriausia būtų atvykti pas mus ir įsitikinti, kaip rengiamės e, patvirtinti naują konstituciją. Mes e, turint omenyje Irano padėtį, manoma, kad kiekviena šalis turi teisę naudoti brandalinę energetiką taikiais tikslais, e, tačiau e, Irano atveju daug yra pastatyta ant kortos, daug kyla klausimų susijusių su Persų įlankos valstybių e, saugumu. Reikia spręsti šią problemą dialogo keliu, siekti išvengti tolesnės karinės įtampos eskalavimo Mes esame įstikinę, kad jeigu Iranas įgyvendins brandolės ginkluotės programą, tai paskatins ginklavimosi varžybas regione, tikrai neprisidės prie regiono saugumo ir stabilumo užtikrinimo ir mes pasisakome prieš <clears throat> masinio naikėjimo ginklą mūsų regione. Klausimus dėl Sirijos opozicijos atsakiau. Moteris Jordanijoje atlieka labai svarbu visuomeninį vaidmenį. Geriausias pavyzdys yra karalienė Tačiau jeigu e, pasigilintume į moterų organizacijų veiklą, moteris parlamente, vyriausybėje, ypač pilietinėje visuomenėje, aktyviai dalyvaujančios moteris Jordanijoje. Šiuo metu veikia nacionalinis moterų teisų komitetas e, ir e, moterų visuomeninės organizacijos moteris kaip visuomenės sudėtinė dalis Jordanijoje yra rimtas e, atspirties taškas e, formuojant e, šalies vyriausybę, plėtojant nacionalinį dialogą, diskusiją susijusią su konstitucijos pataisomis Taigi siekiame visomis išgalėmis užtikrinti lyčių lygybę. Kalbant apie Fatah ir Hamas susitaikymą, buvau susitikęs su prezidentu Abbasu 23 dieną, kuomet jis grįžo iš Kairo ir klausiau apie jo pastarį susitikimą su ponu Mašadu. Apie ginčytinus klausimus <clears throat> po pirmojo sustikimo nuotaikos buvo pakankamai euforiškos, tačiau po antrojo jau buvo kalbama apie tam tikrus iššūkius, iššūkius ir e, problemas, kadangi laukia rinkimai, tai jiems reikia e, savo problemas spręsti. Prezidentas e, Abbasas teigia, kad jo naujoji vyriausybė turėtų būti technokratų vyriausybė, nesusijusi mm, su viena ar kita politinė grupuotė ir turės pripažinti kvarteto siūlomus principus ir atsisakyti smurto. Galbūt šiuo metu yra lengviau e, pažadėti, nei šios pažadus įgyvendinti, tačiau e, prezidentui Abasui šiuo metu siekiant užtikrinti taiką, reikia vienybės, e, kad jis galėtų spręsti pirmiausia ekonominės problemas tiek vakarų krantė, tiek gazos ruožė. apie palestiniečių e, diskriminavimą Jordanijoje. E, nemanau, kad galiu sutikti su tokiais tvirtinimais. Jordan, e, palestiniečių kilmės Jordanijos piliečiai yra labai svarbus mūsų visuomenėje ir diskriminacija jų atžvilgių. Nemanau, kad yra mm, pagrįsta taip tvirtinti. Tačiau atkreipkime dėmesį vieną svarbų dalyką. Jordanija iš tiesų yra tautų katilas. E, esame Jordanijos piliečių iš rytų kranto, iš palestiniečių kilmės. E, e, Jordanijos piliečiai jie yra tiek pabėgėliai, tiek nepabėgėliai. Va. 1,9 milijono e, neregistruotų Jordanijoje pabėgėlių, kurie turi Jordanijos pasus ir jie gali bet kuriuo momentu apsispręsti grįžti į savo kilmės šalis. Ir būtent e, apie tai yra e, diskutuojama darybose tarp Izraelio ir Palestinos, tačiau šiuo metu jie yra Jordanijos piliečiai, verslininkai, užima atitinkamas pareigas viešajame sektoriuje, tikrai būtų labai e, nepagrįsta tvirtinti, kad jie diskriminuojami, galbūt jų atstovavimas parlamente susijęs su tam tikrais klaustukais. <clears throat> Karalius oficialiai yra pareiškęs, kad e, po naujųjų rinkimų naujasis parlamentas e, galbūt šiek tiek geriau atspindės demografinę šalies tikrovę Kalbant apie paramą Jordanijai, ar jį būtų teikiama iš Saudo Arabijos ar iš Europos Sąjungos, džiaugiuosi, kad nėra jokių įsipareigojimų nei teigiamų, nei neigiamą prasme užgaunama parama. Pastarysis metais gavome daugiau nei milijardą dolerių iš Saudo Arabijos ir e, buvo paklaustas e, taip pat, e, kur panaudojame tos gautus 1,4 milijardus paramos. Aš minėjau apie kylančias naftos ir dujų kainas, tai yra pagrindinės mūsų problemos, daugiausiai turime išleisti pinigų už energijos išteklius, taip pat spręsti užimtumo problemas ir kai ant mūsų pečių gula 2 milijardų papildomų išlaidų našta dėl kylančių naftos kainų ir dėl nutraukto dujų tiekimo iš Egipto. Tai galite puikiai suprasti, <clears throat> kur panaudojame gaunamą paramą, tačiau įsipareigojimų neturime. Susilaukėme daug pagiros, pagirimųjų žodžių už savo šalia vykdomos reformas, kurios mums tikrai nebuvo e, primestos iš e, išorės. Uh, Aš kur visada turime siekti e, daugiau, e, tačiau manau tikrai reikėtų e, vertinti vykdomas reformas, netaikant prievartos ir smurto veiksmų, neapribojant spaudos, žiniasklaidos laisvės. Buvo užduotas klausimas iš šios ryties. Manau, kad per mm, būsimas kelias dienas galėtumėte pasidomėti informacija pateikiama mūsų interneto svetainėse, nes internete yra dažnai e, nepagristai užsipuolama mūsų vyriausybė, jos vykdoma politika. E, ir aš manau, kad tai tikrai nėra uh, su e, žodžio laisvė susiję dalykai, tokie nepagristi kaltinimai, e, nes e, žodžio laisvė turi būti pagrista tikra nesuklastota informacija. Jeigu <clears throat> paanalizuotumėte mūsų laikraščiuose, žurnaluose teikiamą informaciją, tai uh, E, mūsų žiniasklaidos laisvė galbūt yra netgi didesnė nei e, Europoje. Tačiau mes mielai priimame visas pastabas, dėl jų nepykstame. Uh, Hamas, um... Ar suteiksime prieglapsti Hamasui? Na, jeigu jiems reikia savo biuro, kai kurie Hamaso vadovai yra Jordanijos piliečiai, jie neturi savo būstinės ten, turėjo prieš 99-uosius, tačiau dabar nekalbama apie būstinės atidarimą. O apie susitaikymą aš jau kalbėjau. Susitaikymo procesas e, yra nelengvas, tačiau prezidentas Abasas to siekia. Mūsų santykiai su Izraeliu tai yra aktualus klausimas ir mes iš esmės Mes siekėme palaikyti taikius santykius su Izraeliu, pasirašėme dėl to sutartį 94 metais. Man atrodo, kad tokia politika duoda vaisių ir dvišalių pagrindų mums buvo tai naudinga. Mes norime visapusiškos taikos ir būtent tos tikslo dar siekiame. Mes norime regiono taikos, taikos regione, regiono klėstėjimo, islamo vyriausybė. Dar vienas dalykas. Ar Jordane, Jordanijoje galima tikėtis islam, islamiškos vyriausybės? Pas mus vyks rinkimai ir rinkimuose paaiškės, kas valdys Jordaniją, kas bus vyriausybėje. Mes esame monarchija, bet na, rodome pavyzdį, esame ir parlamentinė demokratija. Uh, Pažvelgus į arabo pavasario procesus, arabo atsibudimo procesus, islamo e, vyriausybės šalyse, žmonės pamiršta, kad Jordanijoje arabų, atsiprašau, musulmonų e, brolyje gyvuoja ilgą laiką ir pastarosius 25 metus pavyzdžiui, 1989 metų parlamente islamo aktyvistų frontas, politinė isla, islamo brolyjos e, šaka turėjo 30 atstovų. Taigi ši organizacija veikia Jordanijos politinių partijų sistemoje, e, teikia, tai kelia savo kandidatus rinkimuose ir mums tai nėra naujiena. Galbūt kažkam kitam tai yra naujas dalykas. You, Ačiū pirmininkė, nors aš nesu šio garbaus komiteto narys, aš esu Jordanijos draugų grupės narys, kaip ir nemažai čia esančių kolegų. Pasistengsiu Mm, kad nekartočiau kitų e, kolegų minčių, Sara Roberto Atkinso minčių. Aš priklausau jūsų šalies draugų grupiai ir manau, kad jūsų šalis savo regione yra šviturys. Ir man patiko jūsų formuluoti, jūsų pasakymas apie pokyčius be chaoso. Manau, kad tai puikiai apibūdina procesą, kurį išgyvena jūsų šalis sustiprindamas šią frazę sakyčiau, kad kalbame apie pokyčius be kraujo, o tai taip skirtinga nei jūsų kaiminėje Sirijoje vykstantis dalykai. Ir norėčiau pad... dar kartą priminti, kad Sirija mums visiems yra didžiulio susirūpinimo šaltinis ir norėčiau pasidžiaugti, kad Arabų lyga išreiš... laikosi proaktyvios pozicijos. Norėčiau, kad pristatytumėte, koks yra jūsų pasiūlymas nedelsiant nutraukti kraujo praleimą, nes daugiau jis tęstis nebegali. Ir žvaigdamas, ponė ministrė, norėčiau paklausti jūsų štai ko. Kaip jūsų nuomonė mūsų institucija, Europos parlamentas ir jo nariai geriausiai galėtų paremti svarbų demokratijos kūrimo procesą, kurį išgyvena jūsų šalis ir kurį jūs neseniai taip išsamei pristatėte. Kaip mes galėtume jums padėti ir paremti jūs? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti, ponė užsienio reikalų ministrė, atvykus pas mus Jūs labai aiškiai ir išsamei išdėstėte situaciją. Šiuo metu Sirijoje e, opozicija yra susiskaldžiusi. Klausimas, kas galėtų būti mūsų partneriai, kaipgi jums atrodo viena pusė vis dėlto pasisako už, už ginkluotą kovą, kiti daug labiau kalba už taikius problemų sprendimus. Ir e, įdomu, kokią pusę jūs palaikote, o kaip jūs vertinate ir Izraelio gyvenviečių kūrimo politiką ir santykius tarp Izraelio ir Palestinos. Nes e, e, kaipgi bus, jeigu. Uh, tos gyvenvietės Palestinos valstybėje atsiradus bus tarsi izoliuotos, e, ar, e, ar Palestina apskritai galės egzistuoti tokiamis sąlygomis? Toks būtų mano klausimas. Ačiū, ponas Kasin. Thank you, chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų ekscelencija. Jūsų patirtis keičiant e, konstituciją yra labai svarbi. Aš manau, kad Tai yra tikrai e, puikia patirtis, kurią galėtų pasinaudoti ir kitos Arabijos e, šalis, Arabų valstybės, pavyzdžiui, Libija. Mes, e, mūsų delegacija buvo neseniai Libijoje ir mes stebėjomės, kiek mažai ten yra žinoma, kaip, kaip mažai, kiek mažai pastangų dedama ir kiek apskritai mažai įsivaizduojama apie tai, kas yra demokratija. Uh, Ir jau 42 metus nevyko jokie e, demokratiški rinkimai, dėl to manau, kad jūsų patirtis yra tikrai didžiulės vertės. Ir e, kaipgi jūs galėtumėte prisidėti prie šios šalies e, administracinių pajėgumų didinimo ir jų konstitucinių procesų? Kitas klausimas susijęs su jūsų, jūsų indėliu į revoliuciją Libijoje ir dešimties tūkstančių 000 policijos pareigūnų apmokymais. Tai yra labai svarbu, svarbus veiksmai, tačiau e, reikia galvoti ir apie e, prieš tai e, buvusiųjų kovotojų integravimą į policiją. Ar yra mąstoma apie kokią nors programą ar projektą? siekiant sukurti esminės policijos e, struktūras, kurios galėtų palaikyti e, demokratizavimo procesą Libijoje. Spoštovani gospod minister, hvala za, za odprto in part. Pone ministre, dėkoju už šią e, tikrai atvirą, paremtą partnerystę diskusiją. Jordanija vykdo reformas, ES vykdo reformas, abi šalis siekia taikos ir augimo. Esu labai patenkintas, kad jūs e, kalbėjote apie teigiamus poslinkius jūsų valstybėje. Kaip jūs vertinate likščiolinės pastangas kultūrų dialogo srityje arba, kitaip tariant, kągi būtų dar galima nuveikti šioje srityje? kad būtų labiau atsižvelgiama į įvairovę, kalbant apie e, įvairius identitetus, tų identitetų įvairovę arabų pasaulyje. Dėkoju. Um, all, for... Visų pirma, noriu padėkoti Jums už tokį nuoširdų pasisakymą užsienio reikalų komitete. E, Jordanijos draugai, o, o čia jų yra daug, kaip mano kolega Simonas pastebėjo, kuomet turėjome galimybę mm, susitikti, e, dalyvauti privačioje audiencijoje su jūsų šalies karaliumi, kuomet lankėmės pas jūs. Mums svarbiausi klausimai buvo įvykiai Irane, e, brandolinio ginklo srityje. Ir jis kalbėjo labai atvirai Žinoma, aš negaliu atskleisti visų mūsų pokalbio detalių, bet jis taip pat išreiškia didelį susirūpinimą. Mano nuomonė, ir aš norėčiau žinoti, ar jūs pritarite tokiai nuomoniai. Manau, kad šiuo momentu dabar e, situacija yra kaip niekad pavojinga, ji tokia nebuvo pastaruosius 50 metų. Jūs kalbėjote apie apie tai, kaip svarbu išspręsti istorinius, e, istorinę situaciją susiklošusią tarp Palestinos ir Izraelio. Tačiau aš manau, kad e, ta, tas tos situacijos problematiškumas nublanktų, e, mąstant apie tai, kas galėtų įvykti didesnėme, patesnėme regione tarp Izraelio ir Irano. Manau, kad esame labai, ant labai pavojingos situacijos šlenkščio. Ir beveik priartėjome prie ne regioninio, bet platesnio regioninio karo galimybės. Thank you. Ich habe auch, I have also one last question. Äh, Dar vieną klausimą noriu užduoti dėl kvarteto. Galbūt galėtumėte paaiškinti mm, šiek tiek e, išsameu arba pasidalinti savo mintimis, kaip bendradarbiavimas tarp Arabų lygos ir kvarteto galėtų būti veiksmingesnis. Aš žinau, kad e, tiek kvartetas, tiek Arabų lyga rengia savo mm, sprendimų planus ir pasiūlymus ir tik juos tarpusavėje derinant būtų galima tikėtis sėkmės. Taigi, ką jūsų nuomonė Europa dalyvaudama kvartete galėtų padaryti geriau, kad tas bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis. Prašau jums žodį. Labai ačiū dar kartą už klausimus. Galbūt pradėsiu nuo tos vietos, kur turėčiau baigti. Ačiū už e, tai, kad minėjote pokyčius be chaoso, be kraujo praleimo, tačiau tokia jau yra Jordanija. Esame mm, prisėmę tam tikrus įsipareigojimus, jų toliau laikysimės. Arabų pavasario pradžioje E, noriu tik pabrėžti, kad e, demonstracijos e, Jordanijoje vyko dar iki arabo pavasario įvykių, jos yra garantuotos įstatymo. Mm, tačiau paskutinis demonstracijų etapas E, prasidėjo dar iki arabo pavasario įvykio. Žmonės buvo nustebę, kad policijos pajėgos demonstrantams dalino vandenį ir, ir sultis. Tačiau mes taip esame įpratę Jordanijoje dėl Sirijos, kaip sustabdyti kraujo praleimą. Labai sujaudinti stebime e, įvykius Sirijoje, ne tik Europoje. E, Europai rūpi Sirija, tačiau taip pat ir kitoms pasaulio dalims e, moterų ir vaikų dejonės negali palikti nei vieno abejingo. Ar visi esame įsipareigoję dėti visas pastangas, kad kraujo pralymas baigtųsi? Taip, Arabų lygoje visi to siekia. Arabų lygos prieš kelis mėnesius pateiktas planas, kaip e, Sirijai įveikti šią krizę yra labai geras ir mes tengiamės, kad Arabų lygoje tas planas būtų įgyvendintas, kad būtų išvengta karinės intervencijos iš išorės. Tas planas buvo labai išsamus. E, buvo reikalaujama nedelsiant nutraukti smurtą, žudinės, e, e, išvesti iš miestų ir kaimų visas karinės paėgas, gražinti jas į kareivinės, leisti tarptautiniai žiniasklaidai, tarptautinėms organizacijoms e, atvykti ir e, nušviesti įvykius Sirijoje, leisti teikti humanitarnę pagalbą, pradėti atvirą dialogą su opozicija. Ir e, pirmasis susitikimas buvo numatytas Arabų lygos būstinėje Kairė. E, Sirijos vyriausybė nenorėjo su to pasiūlymu sutikti, norėjo, kad susitikimas vyktų Sirijoje saugumo sumetimais. Tačiau e, paskutinė Arabų lygos veiksmai kreiptis į Junktinių tautų saugumo tarybą ir generalinę asamblėją. Dabar mes turime atitinkamų pasiūlymų netgi kaip suformuoti nacionalinės vienybės vyriausybę Sirijoje. Manau, kad šiuo metu tai būtų geriausia e, geriausias sprendimas toliau daryti e, spaudimą žmogaus teisų taryboje, keliant Sirijos klausimą. E, turime siekti politinių sprendimų, kuris būtų užkertamas kelias tolesniai katastrofai. Mes šių sprendimų sieksime. Mano kolegos kitų arabų šalių užsienio reikalų ministrai e, teigia, kad negalime e, skelbti pareiškimų, deklaracijų ir toliau e, stebėti, kaip liejasi kraujas kiekvieną dieną. Kai kurie arabų užsienio reikalų ministrai pasiūlė apginkluoti sukilėlius, tačiau manau, kad tik politinėmis priemonėmis galėsime išspręsti šį konfliktą. Sirijos valdžia turi suvokti, kad e, negalima tęsti šių žudynių kiekvieną dieną, nes e, išaus diena, kai reikės už tai atsakyti. E, ir reikės susitaikyti su savo žmonėmis. Syrian, um... Kalbant toliau apie Sirijos opoziciją ir kas galėtų būti pašnekovais E, Sirijos draugų susitikimai vyksta Tunise, tačiau mes nežinome dar, kas yra Sirijos opozicijoje, kas yra Sirijos opozicijos pajėgos. Kol ta opozicija neįgys organizuotos struktūros, tik tuo met Sirijos nacionalinė taryba taps e, taikaus sprendimo ieškančių Sirijos e, žmonių atstovę. E, perkelimo politika, dėl to aš visiškai sutinku su jumis. E, pasaulis bendrai mano, kad Izraelio vykdoma gyvenviečių statybos politika yra neteisėta. Ir kiek kasdieną situacija tik blogėja, nes kai bus mm, pradėta kalbėti apie Palestinos valstybės apibraižas, reikės aiškintis, kur tos sienos galėtų būti. Taip pat dėl to, kad e, yra tos, ta neteisėta statyba, vienintelis būdas tam pasipriešinti yra sudaryti, su, susitarti galų gale dėl sienų. Ir kai aš e, lankiausi jūsų komitete prieš porą metų, Sakiau, kad mes spaudžiame, darome spaudimą, kad, kad e, sienų apsaugos ir sienų klausimai būtų sprendžiami kiek įmanoma greičiau, kad jie nebūtų suplakami su kitais klausimais. Mes tikėjomės, kad tuo metu, kad per 3-6 mėnesius tai bus išspręsta. Dabar tą patį sakome. Tačiau kai bus aišku, kur yra valstybės sienos, jeigu statyba vyks neteisingoje sienos pusėje, tai bus aišku, kad pažydinėjamas sutartis. Man atrodo, tai yra vienintelis būdas, nes kitaip tos gyvenvietės, tos statybos toliau tęsiamos ir dėl to dėrybos nedoda jokių rezultatų. Libija. Mes lankėmės ten ir Libija e, mums yra dėkinga už mūsų vaidmenį, už suteiktą pagalbą sunkiu metu. E, vyko didžiulė delegacija, kuriai vadovavo mūsų premjeras prieš keletą savaičių. Libija ir Jordanija e, yra daugeliu atžvilgių panašios. Jie sieja daug panašių dalykų, bent jau kalbant apie arabų pasaulį. Uh, mus sieja daugybė kultūrinių panašumų. 13, 14, 15 amžiaus arabų judėjimų metu, kuomet e, arabai pasiekė Afriką, Egiptą, jie buvo kupranugarių piemenys, tačiau jie apėjo Egiptą ir nusėdo Libijoje todėl apsilankė Libijos miestuose, kaimuose, pasikalbėję su beduinais ten. Išgirsite panašią, panašią kalbą kaip ir Jordanijoje, mūsų pusėsalyje. Dialektas yra panašus, arabų dialektas ir jordaniečiai ir Libijos gyventojai yra artimi susiję. Todėl būtent jie norėjo, kad Jordanija vaidintų aktyvų vaidmenį. Žmonės kartais daro klaidą kalbėdami apie Libijos atstatymo procesą. Tai ne tai klaida, tai yra kūrimo nuo nulio procesas. Ten nėra jokių institucijų, nėra konstitucijos, švarus baltas lapas. Ir mes padedame viskuo, kuo, kaip galime jie ja, ir Mes nemažai pasiekėme sveikatos apsaugos rytyje, e, įkūrėme ligoninę Libijoje, karo lauko ligoninę. Ten gydomi tūkstan, tūkstančiai žmonių, kurie būtina skubi medicinė pagalba dėl prarastų galūnių. Taigi sveikatos apsaugoje, statybų sektoriuje, šviet, švietime, mokymuose. Mes mo, rengėme mokymus Libijos policininkams naujose patalpose savo šalyje. Taip pat padedame jiems pajėgumų kūrimo srityje, taip pat ir teisiniais aspektais. Bandome jiems skleisti modernų šiuolaikinį mąstymą. Aš nesu tikras, kad supratau jūsų klausimą, ponius, kalbėjote apie įvairovę. Kalbėtas išsijungęs mikrofoną. Arabų pavasario teritorija buvo turima omeny. Šalis. Manau, kad įvairovė, būtent dėl įvairovės arabų pasaulis yra toks nevienalypis, aš tai pasakyčiau. Jordanijoje Jordaniją vadinu tautų katilu. Čia gyvena musulmonai, krikščionis, armenai. Sarkaziečiai. Egiptas yra labiau vienalytis, ten gyvena, nors ten gyvena krikščionis ir musulmonai. Manau, kad kultūrinė įvairovė turėtų žmonės jungti, ne juos skirti. Ir manau, kad būtent tam mes esame įsipareigoję. Ir mūsų karalius iš esmės inicijavo nemažai tendencijų, nemažai na, nemažai suartėjimo projektų. Man atrodo, kad e, tokios iniciatyvos praeitie buvo vadinamos e, įvairovės. E, įvairovės platybė. Kalbant apie Iraną, iš tikrųjų įvykiai ir padėtis Irane kaip niekada kelia didžiulių pavojų. Jie niekada nebuvo tokie pavojingi. Taip pat įtampos persų įlankoje, tos raudonos skiriamosios linijos, viskas dalinama į Izraelį ir vakarus, kalbama apie brandolinę programą, kiš, nesikišimą, grėsmės. Mes gyvename labai temptais laikais ir aš sutinku su jumis, kad uh, reikia matyti daug platesnį kontekstą, ne tik vidurio rytų regioną. Aš esu pasirinkęs įdaryti. Tai Dėl ketverto ir Arabų lygos aš turiu formulę, turiu sprendimą. Reikia daugiau pastangų iš, iš Arabų lygos, ES, netgi ketvertas turi dėti daugiau pastangų. Ir ponia, jūs kalbėjote apie ketvertą ir ar tai yra tik tai priemonė leisti Blairui patogiai jaustis, gerai jaustis. Manau, kad ketvirtas atsivaujantis ES, jungtinės valstijas, Rusija, jungtinės tautas gali būti veiksminga priemonė ir primesti, pasiūlyti sprendimą, jeigu žmonės negali jo rasti. Aš kaip sakau, primesti, turiu omeny viską Izraelis ir Palestina tiek kartų buvo priartėję prie finišo linijos ir nei karto jos neperžengė. Man atrodo, atėjo laikas juos, na, vesti už rankos, nes jie yra svarbiausi veiksniai šiame taikos procese. Praeitie sakėme, kad jeigu jie to negali patys padaryti, padėkime, suteikime jiems pagalbą, mes turime jiems padėti pasaulis bus daug saugesnė vieta, jeigu vidurio rytuose bus taika. Aš dėkoju Jums už man skirtą laiką, tikiuosi, kad jo neviršijau. Stum. For... Ačiū, ministrė, norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote, už tai, kad pasidalinote su mumis savo mintimis ir idėjomis. Tikiuosi, tęsime šias diskusijas, bandydami suderinti jūsų šalies stabilumą ir vykdomas reformas, siekiant įtvirtinti demokratijos teisės viršenybės principus, nes tai yra neatsiejami dalykai. Ir jūsų patirtis yra labai įdomi, nes jūs vykdote reformas galbūt e, šiek tiek kitokia kryptimi, mes esame įpratę ir galbūt jūsų reformos taps gerų pavyzdžių visam regionui. Ačiū labai dar kartą. Well, my friends, we have to continue and we have a tight schedule because we have to finish everything else until 6.30. Jei kolegos turime svarstyti kitus darbo atvarkės klausimus, nedėlzami, nes turime baigti posėdį 18.30, tai visuomet sudėtinga, kuomet atvyksta žinomi asmenys ir išvykti jiems taip pat sunkiau. Teškime dabar mūsų darbo atvokės svarstymą. Jotkalnijos pažangos ataskaita, ponas Tenukas yra pranešėjas ir prašyčiau jo pristatyti savo pranešimą per penkias minutės. Ačiū pirmininkė. Labai triukšminga salėje Tai yra antrasis rezoliucijos projektas ir aš pasilieku ties savo poziciją dėl Jotkalnyjos, kuri yra nauja šalis kandidatė. Reikia daug nuveikti, stebint jos pažangą, santykius su kaimynais ir galiu pasakyti, kad Jotkalnyje kaip maža valstybė yra pakankamai gerai besitvarkanti ir e, veikia šiuo metu 9 metais buvo patvirtintas bevizijos režimas, 10 stabilizacijos asociacijos sutartis įsigaliojo ir šalis oficialiai tapo 10 metais šalimi kandidate. Vis dėlto gruodžio mėnesį vadovų taryba nusprendė nukelti narystės dėrybų pradžią, dėl to šalis nusivylė. Vis dar manau, kad tas sprendimas buvo politiškai motivuotas ir e, pagrystas e, didesnių valstybių narių vidaus politikos e, įvykiais, o ne realia Jotkalnijos pasiekta pažanga atitinkant narystės kriterijus, nes pagal komisiją septyniose o svarbiausiose sritise Jotkalnyje padarė labai daug, e, kad e, e, ištaisytų padėtį, kreiptų dėmesį į komisijos pastabas, pavyzdžiui, pagerinant rinkimų sistemą, parlamento darbą, didinant administracijos struktūrų profesionalumą, užtikrinant teismų nepriklausomumą, kovojant su korupcija, kovojant su organizuotų nusikalstamumu, užtikrinant žiniasklaidos laisvę ir e, pilietinės visuomenės laisvės savo e, pranešime daugiausia dėmesio skiriu ekonominiams klausimams ir atsižvelgiant į tai, kad tęsiasi eurozonos krizė, o Jotkalnyje, nebūdama eurozonos nare, naudoja eurą kaip savo valiutą. Ir atsižvelgiant į ekonomikos nuosmukį bei būtinybę vykdyti plataus masto pensijų reformas bei mažinti biurokratinę naštą, siekiant sudaryti geresnės sąlygas mažoms įtiems įmonėms veikti ir skatinti ekonomikos augimą. Jutkalnyje neseniai gruožio mėnesį tapo PPO pilna teisė nare, atitinka pagrindinius politinius Kopenhagos kriterijus susijusius su ES narystė taip pat sprendė etninės problemas, kadangi Juotkal, Juotkalnyje, kaip Bosnija, Cegovina bei Makedonija yra daug ketautė e, valstybė, buvo sprendžiamos diskriminacijos e, problemos, e, pabėgėlių gražinimo klausimai iš kaiminių šalių teismų nepriklausomybės e, klausimai, žiniasklaidos laisvė. E, Podgorcijos vyriausybė yra puikiai susipažinusi su šiomis problemomis ir ištingai jas sprendžia. Taip pat e, esame klausimų susijusių su didesniu skaidrumu energetikos politikos srityje ir hidroelektrinių daromų neigiamų poveikio aplinkai. E, Jotkalnyje tikrai yra labai e, šalis turinti labai gražią gamtą. Todėl būtina ją saugoti. Improvizacijos proceso metu pasitaikė nemažai korupcijos atvejų bei e, žurnalistai yra bauginami taip varžoma žiniasklaidos laisvė. Jotkalnyje yra uh, šalis puikiai e, bendradarbiaujanti su e, kitomis regiono valstybėmis, e, spręsdama pasienio ginčius su Kroatija. Šiuo metu tarptautinis arbitražo teismas šiuo klausimu sprendžia, taip pat puikiai kovoja su organizuotu nusikalstamumu pastaraisiais metais. Jotkalnyje baigė dėrėtis dėl redmisijos sutarčių su Serbija, Makedonija ir Kroatija apibendrinant gal pasakyti, kad e, e, Jotkalnijos istorija yra sėkmės istorija ir 2012 birželį turėtų oficialiai prasidėti narystės dėrybos. Todėl aš teikiu e, šiam komitetui savo rezoliuciją. Vakar buvo susitarta dėl keturių kompromisinių pakeitimų ir tikiuosi, kad juose kolegos atras 75 savo teiktų E, pakeitimų svarbiausias nuostatas. Labai ačiū, sako pirmininkas. Dabar suteikčiau žodį šešėliams pranešėjams kalbėti kiekvienam po dvi minutės ir ne ilgiau. Pone Ibrisagič pirmoji kalbės. Thank you, sir. Oh, I will try to be short because... Ačiū, stengsiuos kalbėti trumpai, kadangi iš tiesų sutinku su panu Tanaku, kad e, Jotkalnyje tai yra e, sėkmės istorija. Norėčiau padėkoti ponui Tenokui už puikiai parengtą tekstą. Buvo tikrai nesunku dirbti su juo kaip šešėliniai pranešėjai, nes buvo plačiai sutariama tarp visų šešėlinių pranešėjų ir pritarėme vis, aš konkrečiai pritariau visiems kompromisiniams pakeitimams. Ir, um, tikrai ponas Tenokas atliko puikiai savo darbą, labai dėkoju jam už tai ir visų šešėlinių pranešėjų vardu. Ir džiaugiuosi, kad mums pasisekė susitarti dėl visų svarbių punktų. Ačiū. Ponas Fern. Two minutes. Thank you, Chair. Uh, on behalf of the Socialistų frakcijos vardu aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Tenokui. Tai yra tikrai geras projekto, e, pranešimo projektas, labai subalansuotas, buvo pateikta gerų kompromisinių pakeitimų dėl teismų, dėl kovos su korupcija, žiniasklaidos laisvės, žmonių, žmogaus teisų ir taip toliau. Taip pat noriu pasakyti, kad šis, praneš, šis pranešimas yra labai aiškiai suformuluotas, kad valstybę reikia vertinti ne vien tik tai pagal jos konkrečius pasiekimus ir nestatant jos į kitų valstybių kandidačių kontekstą. Taip pat pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai aiškiai pabrėžia e, būtinybę e, pilietiniai visuomeniai e, naudoti savo laisvėmis, taip pat reikia toliau stiprinti moterų teisės, pilietinės visuomenės, profsąjungų teisės, visi tie dalykai yra gerai E, e, akcentuojami ir aš manau, kad tie patikeitimų pasiūlymai bus deramai patvirtinti už juos balsuojant. Ir e, taip pat kalbėta ir apie aplinkos saugą, ir apie turizmą, visa tai buvo labai svarbu. Tačiau porą dalykų norėčiau dar paminėti. Tai yra šis pranešimas siunčia tikrai labai teigiamą žinę Juotkalnyjei, kuris siekia narystės ES. Tačiau mes labai aiškiai parodome, kad dar daugelį sričių Juotkalnyje turi pasiekti daugiau, turi ieško, siekti pažangos, reformuotis, kovos su korupcija, žmogaus teisų srityje ir panašiai. Taigi dar daug ką turi nuveikti. Dėkoju. Ponas Vaigelis. I would like first uh, of all to thank to. Norėčiau ir aš padėkoti ponui Tenokui, kuris nuveikė didelį darbą rengdamas šį pranešimą ir rezultatas tikrai geras. Pranešimas yra subalansuotas. Manęs nenustebino pakeitimų skaičius, jis netgi mažesnis, gerokai mažesnis, negu yra įprasta tokiame kontekste. Tačiau e, Džiaugiuosi, kad pranešėjas glaudžiai su mumis bendradarbiavo, siekdamas ieškoti tų kompromisų, suderinti įvairias pozicijas ir atsižvelgti į išreikštas mintis, e, kurios galbūt ne visada buvo vertinamos vienareikšmiškai. ši valstybė, kuri vykdo savo prievolės ir pasiekė tikrai labai daug e, nacionalinių lygmenių. Ir reikia suvokti jos reikšmę Europos ateičiai E, Jotkalnyjos indėlis e, puoselėjant gerus kaimininius santykius ir užtikrinant stabilumą regione taip pat yra labai svarbus. Žinoma, dar reikia nemažai nuveikti, kad e, Jotkalnyjos įstatymai, kovojantis su korupcija, būtų praktiškai vykdomi Yra ir kitų dalykų, kurie dar turi būti tobulinami. Pavyzdžiui, kai kalbame apie spaudimą žurnalistams ir kai kurios incidentus e, žiniasklaidoje. Sutinku su kitais e, e, pranešėjais ir šėliniais pranešėjais, kad Juotkalnyje yra nusipelniusi dėrybų dėl narystės ES ir pradėti tą skausmingą kelio, skausmingą kelią ES link. Dėkoju. Uh, uh, Pana Lunačiak, aš taip pat norėčiau padėkoti panui Tanakui už jo pasisakymą, už jo puikų darbą. Jisai siekia kompromisų ir manau, kad tikrai puiku, kad visas parlamentas remia juotkalnyjos sieki pradėti dėrybas dėl narystės ES dar prieš vasarą, vasaros atostogas. E, kur kova su korupcija, teismai, visos tos reformos, tai yra dalykai, kurie, kurio, kurie bus aptarinėjami, dėl jų bus deramasi 23-24 dėrybų skyriuose. Tačiau norėčiau pritarti kolegai Ferm, kad e, neturėtume būti pernelyg kritiški. Ir, ir e, antrasis ir ketvirtasis kompromisiniai pakeitimai. Atsiprašau, mes turėtumėme būti kritiškesni ir tie du pakeitimai, kompromisiniai pakeitimai nėra pakankamai e, kritiškai suformuluoti. E, ten yra kalbama apie Jotkalnijos padarytą pažangą, tačiau reikėtų minėti, pasakyti, kad ta pažanga nėra pakankama. Yra e, buvę įvairių tikrai labai ženklių korupcijos atvejų, kuriuos reikėtų smerkti. Tai yra e, korupcija pačiu aukščiausių lygmenių. Aš manyčiau, kad sakyti, jog e, padaryta ženkli pažanga yra pernelyg daug. Taip pat kolegos Kukan pateiktas pakeitimas, e, kuriame minimi konkretūs korupcijos atvejai, į juos nėra atsižvelgta. Aš manyčiau, kad Gal nereikėtų vardinti konkrečių organizacijų ar bendrovių, tačiau šiuo konkrečiu atveju, kuris buvo visokiojopai apšviečiamas žiniasklaidoje pastarosiomis dienomis, jo atkalnyjoje jį tikrai reikia atkreipti dėmesį. Dėl LGBT bendruomenės narių ne, visi, e, vis, ne visos teisės nuostatos, ne visi įstatymai yra dar atitinkamai įgyvendinami, dar e, e, Juotkalnyje dar turėtų griežčiau laikytis įvairių tarptautinės teisės standartų ir tai mes taip pat turėtume pabrėžti. Taip pat buvo minėtas ir mm, aplinkosaugos ir aspektai. Manau, kad tai yra tikrai pagirtina, tačiau labai apgailę stauju, kad e, jūs pritarėte kai kuriems tų, tų pakeitimų aspektams susijusiems su elektrinėmis. E, aš pritariu daugeliui dalykų, tačiau manau, kad mes turėtume išreikšti didesnį kri, didesnę kritinę poziciją, e, nors ir pasisakau už dėrybų pradžią, kiek įmanomas spartesnę pradžią. Dėkoju. Ponas Kukan, ačiū pirmininkė. Manau, kad turime galimybę pritarti pozityviai ir gerai ataskaitai apie Jotkalnyje. Ponas Tenokas tikrai prisidėjo e, rengiant kokybišką tekstą. Jotkalnyje savo integracijos darbo atvarkė vyksta sėkmingai. Aš manau, kad tolesni darbai vyks sklandžiai ir turėsime galimybę šiais metais paskelbti dėrybų pradžią, stojimo dėrybų pradžią. Kadangi pasiekta ženkli pažanga buvo siekta įgyvendinti prioritetų, kuriuos akcentavo ES, kalb, taip pat gerinant rinkimų aplinką ir sistemą, siekiant suteikti finansavimą visoms politinėms partijoms. Taip pat buvo skirta dėmesio tokioms setims kaip teismų, uh, E, sistemos reformą. Būtent todėl manau, kad galime patvirtinti e, pozityvų vertinimą, pozityvę ataskaitą apie Jotkalniją, tai paskatintų tolesnius šios šalies žingsnius. Taip pat noriu pasveikinti poną Tenuką, kad, pavy, kad jam pavyko surasti, parengti kompromisinius pakeitimus. Aš e, atsiemiau pakeitimą, kurį minėjo panelūnačiak, tačiau manau, kad kompromisas apima, kad kompromise yra išreikšta mintis, kurią aš bandžiau teikti, kurią mano šešėliniai, praneš, kurie šešėliniai pranešėjai taip pat teikė. Ir manau, kad pasitės dokumentas yra geras ir esu pasirengęs jį palaikyti. Ačiū toliau, ponė Ibrisagič, vienai minutiai. Ačiū. Aš norėčiau dar kartą pasakyti, jog E, labai palaikau visus kompromisus, kurių pasiekėme. Pono Kukano kompromisas. E, jie 99 procentais, 99 e, procentais aptarti, apimti visi kolegų kompromisai, tačiau kolegų pakeitimai. Ir Pone Lunačiak atstovauja tikrai nedidelę frakciją, o ponas Tenokas, man atrodo, tikrai labai dosniai elgesi, nes jūsų mintis ir pasiūlymai yra puikiai atspindėti. Jeigu jūsų dar netenkina ši padėtis, Man atrodo, nes man atrodo, kad nebuvo sąžininga įtraukti tiek daug iš jūsų pasiūlymų, tuomet mes galime balsuoti ir pažiūrėsime, kokie bus rezultatai balsuojant dėl tų pakeitimų. Nes pakeitimuose tikrai aptarta, apriepta labai nemažai jūsų siūlymų. Ačiū, ponas Rūčiakas. Hora učinila velký pokrok při plnění hlavních priorit Manau, kad Jotkalnyje pasiekė tikrai didelės pažangos, siekdama laikytis ją iškeltų prioritetų. Kas svarbu ir kas galėtų būti, pavyzdžiui, kitoms valstybėms yra tai, kad politinės, part, politinės jėgos Jotkalnyje bendradarbiauja, dirba draugė siekdamos politinių tikslų. Ir tai galėtų būti pavyzdžių mm, kaimininiai valstybei Albanijai. Jotkalnyje taip pat pasiekė nemažos pažangos, stabilizuodama savo ekonomiką. Makroekonominė stabilizacija e, yra ypač svarbus pasiekimas, atsižvelgiant į dabartinę ekonominę Europos padėtį. Pono Tenoko pranešime labai aiškiai pristatyta kokios dar lieka neišspręstos problemos teismų sistemoje, kovojant su korupcija, kur dar yra silpnų vietų. Bet žinoma, verta pastebėti, kad Jotkalnyje nestos dar į ES rytoj. Ji turės laiko pasikeisti, vystytis ir jeigu tik šalies politinės jėgos visą savo dėmesį skirs šiems prioritetams, tai nebejoju, kad kai stojimo dėrybos prasidės ir toliau stebėsime nuolatinę testinę pažangą. Kaip jau sakiau, Juotkalnyje yra gera žinia. Tai yra pavyzdys, modelis kaiminėms valstybėms, ypač Albanijai bei Bosnijai Hercegovinai ir Serbijai. Todėl norėčiau pasveikinti ir Juotkalnyje ir pasveikinti poną Tenoką parengus tokį pranešimą. Pone Ulnešek, turite pusę minutės. Ačiū. Atsakysiu ponė Ibrisagič. Galbūt jūs esate teisi, iš tikrųjų, ponas Senokas traukia daugybę mūsų pasiūlymų. Ir aš sakyčiau, kad mūsų frakcija yra vidutinio dydžio. O kalbant apie Europos Sąjungą ir stojimą į Europos Sąjungą. Manau, kad reikia daryti spaudimą valstybėms, kad jos siektų pažangos. Manau, kad tai yra Europos parlamento vaidmuo. Ir atsakydama jums norėjau pabrėžti, kad aš tikrai esu dėkinga už tai, kad ponas Senokas įtraukė tiek daug mūsų pasiūlymų. Tačiau manau, kad mes turėtumėme būti šiek tiek kritiš kritiškesni. Dabar ponas Senokas turėtų išspręsti šį nedidelį ginčą. Aš nesikišiu į EPP ir žaliųjų e, diskusijas, debatus. Noriu padėkoti Anei Brisagič visų pirma Aš tikrai esu dėkingas už jos sutiktą man pagalbą. Per pastarosius porą metų mes lankėmės toje šalyje porą kartų draugę. Ji yra tikrai to šalies ekspertė ir aš tik, esu dėkingas jai už išmintingas išvalgas apie e, Jotkalnijos padėtį. Aš sutinku ir su kitais kolegomis. Iš tikrųjų, kiekvieną valstybę reikia įvertinti pagal jos pasiekimus. Aš tikiu regatos modelio taikymu stojant į ES. Savo pranešime siekiu išreikšti visą pusę plačią paramą mažumoms, taip pat nediskriminavimo priemonėms, kalbu apie moterų teisės, profsąjungų teisės, LGBT bendruomenės narių teisės. Ir konkrečiai tai vardinu. Tačiau, jei, kai yra problemų, kai iškyla problemų dėl nediskriminavimo įstatymų įgyvendinimo. Ir aš nenoriu, kad pranešime išskirtinai būtų skiriama dėmesio tik šiam klausimui, nes apžvelgiu visu, visus pasirengimo stojimui procesus. Dėkoju ponui Vaigel. Kova su korupcija yra viena iš nerima keliančių sričių. Ir man, ir komitetui, ir nebejoju mūsų rinkėjams bei žmonėms vakarų Balkanuose taip pat e, galimų e, žurnalistų nužudimų atvejai taip pat kelia didžiulį susirūpinimą. Pone Lunašek, jeigu peržiūrėtumėte kompromisų formuluotės, žodis welcome panaudotas dėl to, kad mes welcome džiaugiamės tolesnę pažangą pasiektą tvirtinant kovos su korupcija įstatymus, bet mes dar nesame patenkinti tų įstatymų įgyvendinimu. Mes džiaugiamės tuo, kad sukurtas teisinis pagrindas, kur, kurio pagrindu galima dirbti, siekti tolesnės pažangos. Galbūt neteisingai buvo suprastas kompromiso tekstas. Ar reikia E, vardinti netinkamai besielgiančias įmonės. Aš nusprendžiau to nedaryti. Aš suprantu jūsų pastebėjimą dėl telekomo. Žmonės sulaukiau laiškų apie kitas įmonės, žmonės teigia, kad jie buvo apgauti, ypač investuotojai. Londone gyvenantis mano rinkėjai man apie tai rašė ir aš e, bevelį jų tuos klausimus e, kelti bendraujant su komisija ir su Jotkalinios vyriausybė, o ne įtraukti tai į pranešimą. Pasitariau su Ana ir su liberalais. Na, jeigu bandytumėme išvardinti visas tokias įmonės, sąrašas būtų labai ilgas ir kita vertus mes nežinome visos tiesos ir visų faktų. Hidroelektrinė energijos klausimų. Žinau, kad turite tam tikrų e, abejonių dėl to ir dėl užtvankų, bet aš manau, kad tai gali būti Jotkalnyjos e, svarbių ateities įplaukų šaltinių eksportas į Italiją ir kitas kaiminės rinkas. Ir jeigu būtų atmestas tas dalykas kaip ekonomikos augimo modelis, aš tam negaliu pritarti. Jūs galite teikti pakeitimus, tačiau aš rekomenduosiu balsuoti prieš tokius pasiūlymus. Pone Kukanai, ačiū Jums už Jūsų paramą. Uh, Jūs esate vienas didžiausių šio regiono ekspertų parlamente ir aš tikrai labai rimtai atsižvelgiu jūsų pastabas. Pone Rūčiakai, jūs teisus Jotkalnyje, kaip jau esu pasakęs, ne, neišgyvena tokių problemų kaip jos kaimynės, ypač Albanija, kur, kurioje yra vidinis politinis pasidalymas. Jotkalnyje iš tikrųjų dar rytoj nestos į Europos Sąjungą, dar tik prasideda dėrybos. Ir kuomet bus uždaromi, atidaromi ir uždaromi dėrybiniai skyriai. Tai bus svarbiausi momentai e, skirti dėmesio e, patvirtintų įstatymų įgyvendinimu, o to tarpu reikia patvirtinti įstatymų e, sistemą ir paskui domėtis, kaip tie įstatymai įgyvendinami. Noriu visiems padėkoti už tikrai e, gerus e, pasisakymus ir tikiuosi, kad rytoj balsuodami mes tai rezoliucijai pritarsime. Tenok, e, Ačiū, ponė Tenok, kai balsuojama bus rytoj komitete, o balandžio mėnesį balsuosime plenarinėje sesijoje. Pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra pranešimo projektas dėl tarybos rekomendacijos e, dėl Galima Europos demokratijos fondų įsigimo tvarkos e, grafui Lamsdorfui. Žodis tai yra ne tarybos rekomendacija, o rekomendacija tarybai. Iš tiesų ir e, parlamentas čia pateikė savo mintis apie tai, kaip turėtų būti steigiamas Europos demokratijos fondas. Norėčiau pradėti nuo padėkos šešėliams pranešėjams už konstruktyves diskusijas per pastarosius mėnesius, kadangi e, Šis darbas yra šiek tiek naujoviškas. Aš stengiuosi atsižvelgti kuo labiau į visų nuomonę, suderinti skirtingus interesus. Diskusijos prasidėjo maždaug prieš metus, prasidėjo viskas nuo teorinio pobūdžio diskusijų, tačiau dabar pasiekime labai konkretų etapą e, darbo grupė, kurie vadovauja Europos išorės veiksmų tarnyba, sparčiai žengia į priekį, tikimasi, kad greitų laikų, birželio mėnesį bus parengtas šio fondo veiklos statutas, todėl šis pranešimas rengiamas pačiu laiku, siekiant pareikšti Europos parlamento poziciją dėl Europos demokratijos fondo. 138 pakeitimai buvo pateikti pirminiai teksto redakcijai dauguma buvo konstruktyvus, susitarėme kartu dėl 12 kompromisinių pakeitimų, juos išplatinome ir apsvarstėme. E, maždaug 95-96 procentais visų atvejų sutarėme dėl kompromisinių pakeitimų. Labai svarbu e, šio pranešimu siekti pridėtinės vertės E, nustatant Europos demokratijos fondo paramos gavėjus. Tai turėtų būti aktyvistai arba organizacijos, kurios iki šiol negalėjo gauti paramos arba patirdavo sunkumų dėl įvairių priežasčių e, šią paramą gaudami, pavyzdžiui, dėl e, nepakankamo teisinio statuso, tam tikrų administracinių reikalavimų arba kitų atrankos kriterijų taikymo. Todėl pridėtinė vertė turėtų būti didesnė, ne vien tik tai e, paramos skirimo greitis arba lankstumas, tačiau šie du aspektai yra labai svarbus, ypatingai e, <clears throat> pernimo laikotarpio e, reformų e, atveju, atskiriuose valstybėse būtų sudėtinga organizacijoms gauti e, įprastą paramą, todėl šis fondas tokiais atvejais būtų labai naudingas. Mes sieksime vengti funkcijų dubliavimuose su esamomis priemonėmis, ypatingai su Europos demokratijos žmogaus teisų priemonė. E, siekiame lankščios veiksmingos struktūros, kurios būstinė veiktų Briuselėje ir ši struktūra įstaiga glaudžiai bendradarbiautų su kitomis svarbiamis institucijomis, taip pat su ES ambasadoriais bendradarbiautų vietose, politiniais fondais, nevyriausybinės organizacijomis ir taip toliau. Trečiasis aspektas, dėl kurio sutarėma, susijęs su Europos lėšų naudojimu ir uh, būtina naudojant ES lėšas vadovautis atitinkamą Europos reglamento nuostatomis, dėl to plačiai sutarėme, taip pat kaip ir dėl būtinybės įtraukti Europos parlamentą į politinius procesus po to, kai bus įsteigtas Europos demokratijos fondas, um, turėdamas uh, savo uh, atstovą jo valdymo struktūrose arba kelis atstovus ir užtikrinant galimybę e, dalyvauti paramos programų rengime, ne mikrovaldyme, tačiau būtent e, programinio nuostatų nustatymė, taip pat Europos parlamentui, e, užsienio reikalų komitetui šis fondas turėtų teikti metinę savo veiklos ataskaitą nebuvo susitarta dėl klausimų, dėl kurio rytoj turėsime balsuoti tai yra e, kas turėtų gauti šio fondo paramą, pavyzdžiui, ar būtų galima remti naujai besikūrinčias politinės partijas. Savame suprantama, kad parama turi būti teikiama remiantis įvairovės, politinės įvairovės principų Tačiau mūsų nuomonė, mano nuomonė, kuomet politinis judėjimas taptų konkrečia politinė partija, jam e, paramą reikėtų nutraukti, tačiau rytoj turėsime dėl to apsispręsti balsuodami dėl penktojo kompromisinio pakeitimo ir dėl galimo jo papildymo, tačiau 95 procentais atveju mes sutarėme ir e, dėl vieno klausimo, dėl kurio balsuosime, turėsime apsispręsti e, rytoj ir aš tikiuosi, kad atitinkamas sprendimas darbo grupėje vis tiek bus pasiektas. Labai ačiū. Pirmininkas, labai ačiū, ponė Saifi dabar. Dvi minutės, prašau kalbėti. Dabar žūt. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai ponui Lamsdorfui ir pasidžiaugti jo parengto pranešimo kokybę, bei taip pat bendradarbiavimo dvasia, kuria buvo rengiamas šis svarbus projektas dėl Europos demokratijos fondo. Rezultatas pasiektas. Politinės frakcijos jau susitarė dėl kompromisų Ir tai šis projektas, kuris yra sudėtingas, ne, jam ne, nebe, niekas nebesipriešina. Tai yra tikrai drąsinantis ženklas. Mūsų parlamentas e, įrodė, kad jis gali veikti sparčiai praktiškai bendradarbiavimo dvasia ir veiksmingai. Europos demokratijos fondo įkūrimas reikš, kad ES įgis spartaus reagavimo e, E, lankščią e, lengvai adaptuojama priemonė, kurią galės panaudoti politinio pluralizmo sklaidai. Ir atsižvelgianti visą tai, aš norėčiau perėti prie e, pono Lamsdorfo iškelto labiausiai e, prieštaringai vertinamo klausimo, tai yra galimų naudos gavėjų sąrašas mes svarstydami šį projektą prisiminėme, kaip svarbu suteikti paramą politiniams veikėjams, persitvarkymą pergyvenančiose visuomenėse ir šalise. Aš pritariu tokiam siūlymui. Aš taip pat pritariu kompromiso, penkto kompromiso pirmai daliai įtraukti ten uh, naudos gavėjų sąrašą, taip pat politinius e, veikėjus, nevyriausybinės organizacijas, e, internetinių tinklaraščių autorius. Nežiūrinti tai, aš e, manau, kad šalis, kuriai rengiamės teikti paramą, turėtų būti suvereni, suverenitetą turinti valstybė. Ir aš norėčiau taip pat Mani, aš taip pat manau, kad nereikėtų tiesiogiai finansuoti politinių partijų šalyse, nes arba tai e, besiformuojančios, besiformuojančios demokratijos valstybės ar ne, nes tai e, nes iškiltų rizika, kad ES būtų kaltinama kai kuriais dalykais, kišimusi. Ir manau, kad jeigu balsuosime dėl šio siūlymo atskirai, tai bus teisingas būdas spręsti šį klausimą. Taip pat turime nepamiršti, kad ta priemonė turėtų tapti veiksminga mūsų išorės politikos priemonė ir e, galėtume ją pasitelkti, kuomet reiktų reaguoti sparčiai. Ačiū, ponė Gomeš. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad mes jau tiek nuveikėme svarstydami šį pasiūlymą, nes aš manau, kad 2010-aisiais svarstydami Hauvito pranešimą, aš pateikiau siūlymą dėl Europos demokratijos fondo, dėl jo įkūrimo. Ir dabar kalbu savo frakcijos vardu, ne tik asmeniškai ir taip pat Veronik Dekeizer vardu, kuri negalėjo ateiti į posėdį, bet kuri buvo viena iš šešėlinių pranešėjų rengiant šį pranešimą. Ir mes draugė dėkojame Aleksandrui už puikų darbą, taip pat ir šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą. Buvo pasiektas platus susitarimas. Išlieka dar kai kurių aspektų, niuansų. Uh, Ir mano frakcijai svarbiausias dalykas yra politinių pagrindų perskirstimas, pergrupavimas. Mes apie tai kalbėsime pakeitime. Dėl to šešėliniai pranešėjai sutarė. Taip pat kalbant apie sprendimą, kuris buvo surastas užtikrinant e, pol, bala, politinės pusiausvėros išlaikymą ES mastu, tai yra labai svarbu. Dėl politinių partijų finansavimo nuomonės gali išsiskirti. Mūsų šešėlinė pranešėja Veronik mano, kad kaip, kaip ir ponė Saifi, kuri ką tik kalbėjo, kad geriau būtų nenumatyti neteikti finansavimo subsidijų tiesiogiai politinėms partijoms, geriau politinėms veikėjams prieš jiems susisijant su kokiamis nors partijomis. Tačiau viskas yra sąlygiška ir todėl parlamentoje politinės pusiausvėros išlaikymas yra svarbiausia. Na, pabandykime įsivaizduoti situaciją Pietų Afrikoje prieš apartheido žlugimą. Ar, ka, ar kas nors abejojo, e, tuo met, kad reikia finansuoti Afrikos nacionalinį kongresą? Tikriausiai ne. Moterų dalyvavimo skatinimas, biudžeto kontrolė, kur, kur, kurie, kuri turėtų būti užtikrinti Europos parlamentui. Taip pat Europos parlamento dalyvavimas e, e, to fondo valdyboje ir vykdomajame komitete. Taigi šie pusiausvros dalykai yra ypač svarbus, jo dar reikia spręsti. Pane Lozing, dviems minutėms. Dank. Ačiū. Ir toliau sakysiu, kad šis demokratijos fondas man yra e, labai problematiškas e, siekis, problematiška iniciatyva ir aš ją visiškai atmetu, kadangi tas fondas netitinka e, tarptautinės teisės standartų, neatsižvelgia į valstybių suverenumo principus ir, ir suverenum, suvereniteto teisės. dėl politinių partijų paramos, man atrodo, kad tai, to net neverta svarstyti. Čia tik tai atsiskleidžia to fondo rėmėjų tikrosios intencijos. Dėl šių priežasčių aš esu pateikusi es, iš esmės labai svarbu e, e, pirmąjį pakeitimo pasiūlymą, kad tokio fondo apskritai nereikėtų steigti. E, Taip pat nepriklausomos, skaid, nepriklausoma e, demokratiška skaidri kontrolė e, tuo atveju, jeigu toks fondas būtų įsteigtas, yra tiesiog privaloma, atitinkamai mes sakome, e, mūsų frakcija tai pareiškia savo dešimtajame pakeitime. Tai yra, mums reikia įsteigti kažkokią trečiąją struktūrą, kuri vykdytų tą kontrolę ir labai įdėmiai stebėtų, ką, kuo užsima tas, tas naujasi, naujoji institucija. Yra ir pateikta ir kitų, daugiau techninio pobūdžio pakeitimų pasiūlymų iš mano frakcijos, kurie taip pat iš esmės keičia visą tekstą. Ačiū. Dabar ponas Patrinas. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Lamstorfui už gerą darbą ir rodytą tikrai gerą valią bendradarbiauti Ir aš nenorėčiau jokių būdų susitapatinti su kolegė Liuzin, kuri kalbėdama apie tai, jog tuo fondu mes tarsi įsikišame į valstybių suveren, suverenumo teisės, tuomet jinai e, nesuvokia, kas yra žmogaus teisų ir demokratijos e, gynimo e, reikalas. Ir e, dėl to man kolegės komentarai yra absoliučiai nepriimtini. Ne. Ir jei leisite, aš nenorėčiau sustapatinti su jūsų mintimis. Tačiau vis dėlto norėčiau pateikti keletą klausimų ponui Lamstorfui, rengiant statutus e, ir svarstant Europos parlamente įvairius biudžeto ir kontrolės teisės aspektus. Esminis klausimas yra, kaip užtikrinti, kad nesidubliuotų uh, ši priemonė su kitomis egzistuojančiomis priemonėmis ir instrumentais, kad neatsirastų papildomas demokratijos e, elementas, e, atsiprašau, papildomas biurokratijos našta ir neatsirastų kažkokias, kažkokia konkurencija tarp įvairių priemonių. Taip pat norėčiau sužinoti, ponia Lamstorfai, kaipgi konkrečiai Tas fondas bus finansuojamas, kas e, e, turės užtikrinti tuos įnašus ir kaip užtikrinti, garantuoti, kad vykdomasis komitetas, kuris bus e, sudaromas pagal tam tikrą tvarką, deramai bendradarbiautų su ES institucinėjomis politinėmis organizacijomis Trečiojame punkte yra parašyta, kad kartą per metus šis, šio komiteto atstovai turėtų e, susitikti su ES įvairių struktūrų ir institucijų atstovais. Man atrodo, kad pradinėje fazėje tai nėra e, tinkamas pasiūlymas, tai turėtų vykti gerokai dažniau. Ir rytoj e, mūsų tvirtinami pakeitimų pasiūlymai galbūt šiek tiek konkretizuos tą formuluotė. Tačiau, ponia Lamstorfai, rytoj realiai prasidės tikrasis mūsų darbas, kad Europos parlamentas e, galiausiai nebūtų nustumtas kažkur tai į pašalę, sprendžiant to fondo likimą. Dėkoju. Serdecznie podziękować Ponas Grzyb. posłowi Lamsdorfowi za tą. Norėjau padėkoti ponui Lamsdorfui už gerai parengtą projektą, kurį rytoj tvirtinsime. Pirmiausiai noriu pabrėžti, kad e, pirmoji informacija e, dėl šio fondo buvo paskelbta prieš prasidedant Lenkijos pirmininkavimo ir tai buvo vienas iš svarbiausių Lenkijos pirmininkavimo pasiūlymų siekiant sustiprinti visą tai, kas buvo minėta. Panas Dekazė pranešime uh, tas silpnasias vietas, teikiant paramą demokratizacijos procesams besireformuojančiose, besikeičiančiose valstybėse. Todėl reikia kaupti ir atitinkamą patirtį remtis šį procesą jau pergyvenusių praėjusių valstybių patirtimi, nes jeigu nebūtų taikoma ta lanksti parama iš, pavyzdžiui, e, Amerikos e, demokratijos stiprinimo fondo, tai 81 metais e, Lenkijoje visas solidarumo judėjimas būtų žlugęs. Ponas Lamsdorfas kalbėjo apie partinių politinių junginių paramą. Tai nereiktų išbraukti jų iš e, remtinų organizacijų sąrašo, nes tai nėra organizacijos, kurios yra oficialiai iš, įregistruotos. E, šis pakeitimas e, būtų labai svarbus, jeigu norėtume veiksmingai pasinaudoti fondo lėšomis. Aš suprantu visus būkštavimus, nes manau, jog Lukašenka ir Nemanau, kad Lukašenka ar dabartėm Baltarusijos valdžiai džiaugtųsi, jeigu remtume šios šalies demokratizacijos procesą. Tikrai neprisiminkime Alėsi, e, Ale, Alėsiu Beliecki, kuris buvo pas mus atvykęs ir pasakojo, kokia padėtis Baltarusija yra susijusi su legaliai, nelegaliai e, veikiančiomis partijomis ir kaip jis po to labai greitai atsidūrė ten, kur neturėtų būti opozicijos atstovai, tai yra kalėjime. Jeigu norime veiksmingai remti demokratizacijos procesus, tai puikiai žinome, kad ES turimomis priemonėmis dėl jų pobūdžio negalėsime lankščiai teikti šios paramos, negalėsime greitai reaguoti ir e, tikrai esminės paramos e, besiformuojančios demokratijos valstybėse jų organizacijoms negalėsime teikti. Ačiū grafui Lamsdorfui, steiksime galimybę atsakyti, ačiū labai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi pareikštą plačią paramą šiam pranešimui iš šešėlių pranešėjų e, ar juos pavaduojančių kolegų, nes Veronika Kaiser nėra salėje dėl E, nesutarimų klausimų turėsime balsuoti ir matysime, koks bus balsavimo rezultatas, taigi tai nėra problema dėl kitų kritinių pastabų, galbūt vokiškai pasakysiu, nes e, ponė Liozink ir e, ponas Piotringas uždavė šios klausimus ir tikrai nesuplaksiu tų klausimų, ponė Piotringai būkite ramus į vieną katilą. Tiek ir ponios Liozink atveju negalėčiau to padaryti, atžvilgiu tiksliau. Pone Liozink, jūs e, pareiškite tam tikrus asmenius e, savo frakcijos vardu nuogastavimus, jūsų darbuotojai, padėjėjai, jos jau anksčiau labai konstruktyviai e, mums pranešė statuto projektą, mes jau išnagrinėjome, atlikome nepriklausomą jo įvertinimą ir atsižvelgsime visų kolegų konstruktyves pastabas ir pasiūlymus. Pone Pioteringai, kaip užtikrinti, kad Europos parlamento interesai būtų apginti. <clears throat> Pirmiausia, mes turime teikti atitinkamas rekomendacijas, nes jeigu nebūtų e, pateikta anksčiau rekomendacija leisti dalyvauti parlamentui šiame procese, tai nebūtume galėjome dalyvauti. Tai yra pirmas pastebėjimas. Mes taip pat dalyvaujame atitinkamos darbo, atitinkamos darbo grupės veikloje. Aš atstovauju mūsų komitetui e, šioje darbo grupėje, e, svarstant su biudžetu susijusius klausimus. Jau buvo e, pateiktas mano pasiūlymas vadovautis atitinkamu finansiniu reglamentu tiek sudarant biudžetą, tiek kontroliuojant jo vykdymą, dėl to jokių ginčių nekyla, stengsimės nedubliuoti savo veiklos su kitomis institucijomis. Taip pat kilo klausimas, kaip reikėtų apibrėžti mm, <clears throat> mūsų uh, sankirtos taškus su Europos demokratijos fondu, su kitomis institucijomis. Uh, mes turėtume E, šią priemonę pasitelkia remti tas organizacijos, kurių paramą vėliau perimtų kitos institucijos, pavyzdžiui, RDHR. E, ir atitinkamą nuostatą reiktų įrašyti į e, fondo statutą. Mes tačiau siekime, kad tas bendradarbiavimas vyktų Bruselėje, taip pat būtų uh, reguliariai keičiamas informacija su Europos išorės veiksmų tarnyba. Tiek būtų atsakant į klausimą <clears throat> dėl e, veiklos dubliavimuose e, vykdomo, e, dėl vykdomojo komiteto. Dėl finansavimo komisijos narys Fiulė jau pažadėjo atitinkamą finansavimą <clears throat> ir biudžetas turėtų sudaryti nuo 3 iki 5 milijonų eurų. E, biudžetas bus patvirtintas galbūt vėliau, šiuo metu mes rengiame statutą, o finansavimas bus teikiamas tiek iš valstybių narių e, įmokų, tiek iš ES biudžeto, žaliųjų kolegos, kurių dabar nėra salėje, ir Elmaras Brokas pasiūlė taikyti tam tikrą patikos fondo priemonė įtraukiant į e, demokratijos fondo veiklą trečiasis šalis arba kokį nors didelį fondą iš Norvegijos arba Šveicarijos, pažiūrėsime, ar tai bus įmanoma. Paskutinė mintis ir klausimas, kurį uždavė e, ponia Gomes, tai yra to pačiu ir atsakymas į kolego, e, kolegos Gžybo klausimą. Aišku, remti E, demokratinius judėjimus yra pakankamai sudėtinga, kovojant prieš apartaidą, manau, kad nieko nebūtų kilęs sunkumų teikti tinkamą paramą e, tuo metu iš e, šios priemonės, tačiau mes siekiame teikti paramą tik tas, tuos veikėjus ir organizacijos, kurios pasisako už demokratijos procesus be smurto ir jokiais būdais nenorime, kad lėšos būtų panaudojamos kitiems tikslams. Tik dar kartą dėkoju už paramą, laukiu nekantri balsavimo rytoj. Aišku, kolega Peteringai darbas patvirtinus šį prašymą dar nesibaigsime, mes toliau tęsime pradėtus darbus. Pirmininkas, turim pranešti, kad ponė Veronik de Kaiser atsiunti savo e, pasiūlymus dėl e, septinto kompromiso žodinio pakeitimo, jeigu galėtumėte susipažinti su šia informacija, sekretariatas jums dar kartą šį pakeitimo pasiūlymą išplatins ir paskutinėme sakinyje e, kalbama apie paramos teikimą įmonė, įstaigoms, kurios e, gerbė politinio pluralizmo principus. Anksčiau buvo siūloma formuluoti, kurios e, e, laikosi tam, tikro, tam tikros politinės pusiausvėros. Taigi toks būtų tas e, pakeitimo turinys. Dabar svarstysime pono Unguriano pranešimą dėl Junktinių valstybių ir ES susitarimų dėl keliaivių duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo JAV saugumo departamentui sudarimo. Pone Unguriano, steikimos tris minutės pristatyti šį pranešimą. Ačiū pirmininkė, žinau, kad laiko trūksta. Pradėsiu nuo naudingo paaiškinimo paaiškinsiu, apie ką mes kalbame ir ko nesvarsysime, apie ką nekalbėsime, svarstydami šią nuomonę. Mes turime svarstyti komiteto poziciją dėl susitarimo iš transatlantinės partnerystės požiūrio taško, įskaitant ir mūsų poreikius bendroje kovoje su terorizmu. Būtent apie tai turime kalbėti. Mes nesvarstysime, ar mums priimtini ar nepriimtini amerikiečių metodai. Ir taip pat turiu labai aiškiai pasakyti, kad šis naujas susitarimas, dėrybos dėl kurio užtruko vienus metus, tikrai yra didelė pažanga lyginant su ankstesnėmis versijomis. Paaiškinsiu, kodėl. Pagal naują sutartį asmenys turi teisę reikalauti duomenų, taip pat reikalauti e, patirtos žalos atlyginimą jungtinėse valstijose Taip pat pripažįstamas push metodas duomenų perdavimui. Taip pat e, keliaivių duomenų įrašų lai, saugojimo laikotarpis e, yra ribotas ir privaloma taikyti abipusiškumo nuostatą. Kai kurios iš formuluočių ir kai kurie sprendimai galėjo būti platesnio užmoja. Tačiau bendrais bruožais manau, kad rezultatas yra nebloga pusiausvyrą tarp saugumo ir asmens duomenų apsaugos. Reiktų klausyti savęs, kokios alternatyvos mūsų lauktų tuo atveju, jeigu sutarčiai nepritarsime. Be šios sutarties mūsų oro linijos atsidurtų neiškioje situacijoje. Jas privalėtų e, laikytis Junktinių valstybių keliaivių įrašo domenų sistemos reikalavimų, tačiau nebūtų aišku, kokiu pagrindu, pagal kokią sistemą jos privalo tuos kriterijus tenkinti. Kitas dalykas, nebūtų ES teisinės sistemos pagrindo duomenų kaitai apie keliaivių duomenų įrašus su JAV. Tačiau Nes valstijos yra sudariusios dvišalės sutartis su ES valstybėmis narėmis ir tai reikštų, kad tos, tų dvišalių sutarčių mes negalėtume tikrinti ir analizuoti. Ir užbaigiant noriu pasakyti, kad mano nuomonė mes turėtume palaikyti šį susitarimą. Kaip jau sakiau, yra patikti keturi pakeitimai. Visi siūlo nepritarti, parlamentui neteikti savo pritarimo šiai sutarčiai. Iki šiol mano gauta informacija leidžia daryti man prielaidą, kad yra bendras sutarimas dėl dėl būtinybės paremti šį susitarimą. Gomes, please, Ačiū ponia Ungurianu, dabar ponia Gomes, pusantros minutės. <laughs> <laughs> no country... Pone pirmininkė, jokios, nėra jokios abejonės, kad visos valstybės, kaip ir e, jungtinės valstijos, turi e, gal, teisėm statyti savo sąlygas, primant keliaivius į savo teritoriją. Uh, Mes turime susitarimą su Australija šiame, šioje srityje. Tačiau čia šiame susitarime e, dėrybos, e, dėrybų rezultatai dėl šio susitarimo nėra tokie geri, lyginant su susitarimu su Australija. Ir e, visos, tai, ypač kalbant apie taisyklės susijusią su uh, keleivių, uh, asmenų duomenų apsauga. Uh, Libe komitete aš kalbėjau su ponia Malmstrom ir e, ponia Intveld pagrindinė pranešėja išdėstė pagrindinės e, aplinkybės, pagal kurias galima būtų daryti išvadą, jog šiame susitarime nėra pak užtikrinama pakankama asmens duomenų apsauga. Tad aš pranešėjui pasakiau, jog ši alternatyva yra blogesnė Jungtinės valstijos e, dėrėdamosi su mūsų nacionalinėmis vyriausybėmis e, e, pasiekė gerokai geresnių susitarimų negu šiame, šiose dėrybose dėl to bendrojo sustikimo ES ir Junktinių valstijų. Tad mums reikėtų į tai atsižvelgti. Ir taip pat man susirūpinimą kelia tai, jog šis sustarimas E, turi būti patvirtintas mūsų parlamento e, ir e, kaip ratifikuojami tokio pabudžio sutarimai nacionalinių parlamentų, jungtinės valstijos tai vertina tik tai kaip vykdomai sustarimą, kurie ir į jo ratifikavimo procesą nėra įtraukiamas kongresas. Tad mums, turint omenyje mūsų piliečių poreikius ir interesus, reikia atsižvelgti į tai, į tai, jog turime e, daryti spaudimą jungtinėms valstijoms, e, kad šitokio, šitoks formatas mums yra nepriimtinas. Reikia siekti e, savo interesų, apginti savo interesus. Dėkoju. Ponas Daf, uh, aš sutinku, kad šis sustarimas yra geresnis už pirminį tačiau jis netoks geras kaip susitarimas su Australija ir jam dar trūksta kai kurių svarbiausių dalykų. Visų pirma, jo apreptis yra pernelik miglota. Ypač ketvirto straipsnio ketvirta dalis leidžia keliaivių domenų įrašų sistemą naudoti bet kokiems tikslams. Ir Europos Sąjunga neturės galimybės kažkaip tai kontroliuoti ar prižiūrėti to proceso. Teisinių požiūrių viskas taip pat nėra tiksliai suformuluota ir neatitinka ES teisės duomenų apsaugos klausimų. Man atrodo, kad tai nėra geras pagrindas transatlantinių santykių gerinimui. Sakyčiau, kad tai galėtų sukurti labai neteisingą precedentą busimoms sutartims keliaivių domenų įrašų srityje su kitomis trečiosiomis šalimis, kurių duomenų apsaugos sistemos yra prastesnės, žemesnės kokybės nei jungtinių valstijų sistema. Jeigu tą sutartį atmestume, tai, tai sustiprintų komisijos veiksmingumą ir, ir sustiprintų jos būsimą vaidmenį. Nes jai tektų toliau tęsti diplomatinės dėrybas, nes iki šiol komisija nesugebėjo įgyvendinti parlamento pakankamai griežtų standartų, kurių užtikrinimo mes pageidavome. Ir, kaip jau minėta, yra patikta pakeitimų siūlančių nepritarti, ne, nebalsuoti už šį sustarimą. Ačiū, ponė Nikolai. Nu cred că ar fi primul acord în care... Ačiū, ponė pirmininkė. Nemanau, kad tai bus e, pirmas susitarimas, e, parengtas pagal parlamento taikomus standartus. Šiuo manau, kad tai būtų vienas iš susitarimų, kuriame nebūtų laikomasi parlamento standartų. Aišku, galime kalbėti apie pažangą. Palyginti su ankstesnė redakcija nėra didelė, tačiau vis tiek tai yra pažanga. Mums reikia uh, rasti atsakymą klausimus, kuriuos e, jau neradome anksčiau. Kaip toli sieksime gindami e, vidaus saugumą ir žmogaus teisės. Aš nemanau, kad šiame dokumente šios dvi sritis yra atskiriamos viena nuo kitos teisingai, išvelgiu kai kurių dalykų, dėl kurių būtų sudėtinga įgyveninti susitarimo nuostatas, pavyzdžiui, taisyklės susijusios su <clears throat> duomenų e, rinkimu, apdarojimu, saugojimu ilgą laikotarpį, kai numatomos galimybės duomenis naudoti visais įmanomais e, tikslais, nesilaikant duomenų apsaugos standartų arba neužtikrinant jų laikymosi. Vienas dalykas yra akivaizdus, privalome užtikrinti, kad ES piliečių atžvilgių būtų e, taikomi patys aukščiausi ir galiotų patys aukščiausi saugumo kriterijai. Kiekvienas asmeniškai turėtų priimti uh, E, sprendimą dėl šių domenų naudojimo remdamasi savo sąžinę, tiksliau dėl šio susitarimo aš pats, tiksliau pati, manau, kad e, e, šio susitarimo užtikrinimas tik minimalus domenų apsaugos lygis. Thank you, Mr. President. Ja chciałbym zauważyć, że, że oto mamy. Ačiū, panie pirmininkė. Noriu kreipti dėmesį į tai, kad šis teisės aktas kelia daug prieštaravimų. Anksčiau svarstame SWIFT'o klausimus, visi žinome, kokį tą susitarimą ištiko likimas, tiksliau koks likimas ištiko tą susitarimą, taip pat ir e, aktą susitarimas daugia šalis tarptautinis, kokio atgarsio susilaukia, nors tai nėra vien tik susitarimas su jungtinėmis valstijomis. Pranešėjas kolega Ungurianų minėjo, kad buvo apribotas e, duomenų e, <clears throat> duomenų e, rinkimo ir sulaikymo sritis apribota palyginti su atitinkamu sustarimu su Australija, kiek, e, koks yra tas apribojimas, norėčiau paklausti pono pranešėjo. E, taip pat e, ponas Daf minėjo, kad sukaupti duomenys gali būti perdodami, jeigu jau jie būtų perdodami, tai kokiu pagrindu pirmiausiai ir <clears throat> ar jie galėtų būti po to netinkamai panaudojami. Uh, nes tiek e, asmens duomenų apsaugos inspektoriai, tiek kitos institucijos atkreipia dėmesį į tai, kad pats duomenų perdavimo faktas nėra e, labai daug problemų keliamas dalykas, tačiau netinkamas jų panaudojimas gali e, labai smarkiai pažeisti piliečių teisės. Tai turbūt būtų svarbiausi man rūpimi klausimai. Labai ačiū. Pirmininkas, ačiū ponai Ungrijanus, teiksime galimybę atsakyti. Ačiū už jūsų pastabas. Pamėginsiu trumpai jas atsakyti. Suprantu jūsų susirūpinimą ir sutinku, kad visą tai dar galima gerinti. Tačiau aišku, mes negalime tikėtis e, tobulo e, sustarimo jis visuomet išliks kontroversiškas. Dar keletą žodžių pasakysiu, e, atsakydamas e, kolegiai Körniš. Iš tiesų, Junktinių valstybių kongresas e, ir jo įtraukimas būtų tikrai ger, geras dalykas, priimant tokio pabudžio susitarimus. O reaguodamas į poną DAF, galiu pasakyti, kad iš tiesų turiu pakartoti, kad negalime tikėtis tobulų nuostatų tokiuose susitarimuose. Tačiau lyginant su susitarimu su Australija, tai yra visai neblogas dokumentas. Mes negalime e, lyginti e, rizikos, pavojų lygio e, Junktinių valstybių ir Australijos atveju. E, Taip pat kita kolegė kalbėjo apie saugumo ir duomenų saug, ir e, teisės į privatumą ar asmens duomenų apsaugos e, konfliktą. Tai iš tiesų labai sudėtinga dilema. Bet e, iš tiesų šis sustarimas yra šioks toks žingsnis į priekį. Ponas Gžip kalbėjo, kad keliaivių duomenų įrašai e, yra e, panaikinami po, šeši, po šešerių mėnesių laikotarpio, taigi e, ir prieigos prie tų duomenų galimybės yra tikrai gana ribotos, yra numatytas 15 metų terminas, prieigos terminas terorizmo atveju ir tai, kiekvieno individualaus atveju, kiekvienu individualiu atveju e, tokie duomenų įrašai gali būti išsaugoti ilgiau, tačiau po to jie yra galutinai sunaikinami. Dėkoju. Periname prie kito pranešimo. Tai yra makroekonominių strategijų ES raida, dabartinė praktika ir ateities perspektyvos, ypač viduržėmio jūros regione. Ir kviečiu pona Salavrakos tris minutės e, pasisakyti šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms, e, šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą, už pateiktus pakeitimų pasiūlymus, konstruktyvų darbą, rengiant e, kompromisinius pakeitimus. Dauguma tų pakeitimų man yra priimtini, kadangi jie patobulina tekstą ir jį papildo. E, ir 2009 metais mes priėmėme pranešimą dėl e, Baltijos jūros makroregioninių strategijų, e, po to Dunojaus regiono makroregioninė strategija ir dabar yra Viduržėmio jūros regiono eilė. Tai makroregioninės strategijos yra labai svarbios siekiant tvarios plėtros ir e, padeda, e, e, sukuria ir pridėtinę vertę Europos Sąjungai, padeda įgyvendinti įvairias pavyzdinės iniciatyvas, kurios įeina į strategiją 2020. Makroregioninės strategijos ir toliau turėtų būti veiksmingas instrumentas, kurį būtų galima taikyti įvairiose regionuose, šiuo konkrečiu atveju Viduržėmio jūros regione, pradedant energetikos projektais, baigiant švietimo, e, transporto, aplinkosaugos rytimis, e, jūros transportas, e, saugumas jūroje e, apsauga nuo nelegalios žvejybos, porą aspektų reikia e, paminėti, kurie susijęs su makroregioninėmis strategijomis, tai yra teritorinis, e, teritorinės ribos ir teminės e, apribojimas, teriniai, teminiai prioritetai. Makroregioninės strategijos gali būti sėkmingos atsižvelgiant į šiuos du aspektus. Ir savo pakeitimų pasiūlymuose mes norėjome pabrėžti, kad uh, tikslus makroregionų apibrėžimas yra labai svarbus dalykas, ypač viduržėmė jūros regiono atžvilgiu. Šioje nuomonėje mes dar e, labai plačiai apie tai nekalbame, kadangi dar reikia pasitarti, padiskutuoti su e, vietos e, valdžios institucijomis ir pilietinės visuomenės atstovais, su jais pasikonsultuoti. Ir aš ir ateityje būsiu pasirengęs e, priimti įvairias naujas pastabas, komentarus ir pasiūlymus. Ir mums reikia tobulinti makroregionų e, valdymo, nekuriant naujų institucijų ir struktūrų. reikia e, ypač didelį, didelį dėmesį skirti turinio dalykams. Makro regioninės strategijos turėtų prisidėti prie ES geresnio veikimo. Ačiū labai. Tai yra nuomonė teikiama regioninės plėtros komitetui mm, dėl makroregionų strateginės raidos ar e, kolegos norėtų pareikšti savo nuomonę dėl šio strategijų, tiksliau šių strategijų. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui. Jis atsižvelgia į mano teiktus pakeitimus. Ji buvo atsižvelgta į socialistų demokratų frakcijos pasiūlymus makroregionais, e, makroregionų strategiją taikyti ne tik rytų ir pietų regionams, tačiau ir vakarų regionams, kadangi mus sieja bendra kultūra, bendros tradicijos, e, turime geografinių, geografinių pobūdžių bendrumų ir vidurio, e, viduržėmė jūros e, regionai turėtų būti įtraukti. Svarstėme šias temas, e, kuomet diskutavome dėl žemės ūkio prekybos, žemės ūkio produktų prekybos susitarimo pasirašymo su Maroku. Taigi turime pasinaudoti ir e, šią strategiją sugyvendindami e, įvairiomis saveikumo galimybėmis. Dėkoju pranešėjai už jo pasirengimą bendradarbiauti su pakeitimų autoriais. Labai ačiū pranešėjas norėtų tarti žodį. Aš norėčiau savo ruoštų padėkoti kolegoms. Pirmininkas labai ačiū. Pereikime prie kito darbo atvirkos klausimo. Tai yra ponas Frankos ataskaitos. Pirmininkas atsiprašo, pirmasis turėtų savo ataskaitą pateikti ponas Lamsdorfas, o po to ponas Alfranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau e, Jums trumpai pristatyti darbo grupės apsilankymą e, New York'e geografinių, teminių, institucinių požiūrių mes diskutavome, geografinių požiūrių kalbėjome apie Palestiną, arabo pavasarį padėti vakarų Sahara, teminiai klausimai buvo susijęs su mūsų atsakomybė apsaugoti jungtinių tautų politikas siekiant toliau teikti paramą demokratijos procesams ir amžinas institucinis klausimas, kuris svarbus Europos Sąjungai, yra susijęs su mm, e, pačiomis jungtinėmis tautomis tomis. E, lapkričio mėnesį mes e, e, vykome Junktinės tautas dalyvavome trijų pakomitečių veikloje, kurie svarstė žmogaus teisų klausimus. Viešnagės metu supratome, kad didžiausia problema ES kalbėti vienu balsu, padėtis per tą laiką pagerėjo, tačiau juntama uh, E, juntamas tam tikras nuovargis susijęs su ES bendru dalyvavimu jungtinių tautų veikloje siekiant konkrečių rezultatų, ypač jungtinė karalystė savo politinių tikslų siekdama tą padėtį apsunkina, nes kiekvienu klausimu turi būti e, priimamas atskiras sprendimas, ar ES turėtų atstovauti išorės veiksmų tarnybą, ar mm, koks nors kitas atstovavimo būdas surastas. Taigi, užuot e, siekdami ginti e, savo e, pozicijas jungtinėse tautose, mes jungtinius karalystės pastangomis turime kovoti tarpusavėje ir tada jau tampa per vėlų kažką pasiekti. Taigi tokia yra ES padėtis šiuo metu e, jungtinėse tautose ir ta padėtis yra labai nemaloni. Kitos e, jungtinių tautų valstybės narės, kurios tikisi paramos iš ES, tos paramos negauna, nes mes nesugebėme laiku parengti savo pozicijų. Aišku, esamas lyčių, kur mes galime daryti įtaką, tačiau bendra padėtis nepagerėjo, kalbant apie palestinos prašymą pripažinti. E, palestinos valstybė pažangos daug nebuvo pasiekta, šiuo metu laukiama, kokia linkme pakryps visas procesas, laukiama jungtinė tautų saugumo tarybos įvertinimų. E, Šiau e, devynios e, saugumo tarybos narės turi pareikšti paramą. Šiuo metu šalis e, saugumo taryba yra susiskaidžiusios dėl arabų pavasario. Buvo e, pabrėžiama būtinybė taikyti skirtingą požiūrį pajėgumams kurti, nes Libijos atžvilgių reikia taikyti kitus veiksmus nei Alžyro ar Tuniso atžvilgių. Sirija svarstant Sirijos klausimas buvo aiškiai kalbama apie Sirijos vyriausybės nusikal... nusikaltimus žmonijai, buvo svarstama galimybė Siriją patraukti e, į tarptautinį baudžiamąjį teismą. Šiuo e, puikiai žinote, kokia yra padėtis saugumo taryboje dėl Sirijos. Vėl sveitinga priimti konkrečius sprendimus dėl vakarų Saharos. Šiuo metu susidaro. Mm -hmm įspūdis, kad atmosfera tampa šiek tiek atviresnė, darybos gali pasistumėti į priekį, tačiau e, esminių susitarimų pasiekti nepavyko e, dėl atsakomybės, e, tenkant dėl atsakomybės apsaugoti. Kas žinai, kad Tai, taigi, mm, <clears throat> ši priemonė buvo pradėta gyveninti patvirtinus 1923 Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją ir e, e, siūloma taikyti labai konkrečią e, įsikišimo tvarką, kuomet jau nebūtų galima panaudoti jokių kitų diplomatinių priemonių. Aš manau, kad mūsų požiūris ir pozicija šios priemonės atžvilgių būtų pakankamai skeptiška. Mm, nes mm, ši priemonė turėtų būti taikoma ne tik siekiant mm, užbaigti prasidėjusių konfliktą, tačiau taip pat ir užkirsti jam kelią. Taip pat kalbėjome apie būtinybę stiprinti, gerinti moterų padėtį, jaunimo teisės geriau ginti Mums e, tai bus gera galimybė įsitikinti, kaip ES prioritetus galime apginti ir gyvendinti e, New York'e ir nekantri laukiame jūsų rekomendacijų susijusių su būsima e, jungtinių tautų sesija New York'e. Labai ačiū, kad tik atvyko ponė Andrikinė. Jeigu jį pageidautų tarti žodį, suteiktume jai pusantros minutės. Ačiū. Aš atsiprašau, kad e, vėluoju šiek tiek, bet turėjau pasisakyti INTA komitete. Kaip žmogaus teisų pakomitečio narė dalyvavau Afetridruo delegacijoje vykusioje į Junktinių tautų generalinės asamblėjos 66-ąją generalinę asamblėją. Ir mūsų pakomitečio pirmininkės Barbaros Lochbiller vardu. Ir noriu e, pasidžiaugti tuo, kad Drua pakomitečio atstovai dalyvavo FED delegacijoje vykusioje į Generalinę asamblėją ir buvo nuspręsta, kad mūsų. Mes vyksime ten, tačiau nevyksime į Kongą. Taip pat svarbu, kad buvo mūsų pakomitečio atstovai, nes AFET komitete ne visada akcentuojami žmogaus teisų klausimai, taip kaip jie akcentuojami žmogaus teisų pakomitetyje. Parlamento rezoliucijoje dėl 19 Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos, kurią parlamentas patvirtino, yra pastraipa, kurioje akcentuojama, kad parlamentas mano esant būtina toliau uh, siūsti Europos parlamento delegacijas į atitinkamas žmogaus teisų tarybos ir Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesijas. Žmogaus teisų klausimai Niujorke buvo svarstomi kiekviename susitikime. Delegacijai pavyko apriepti nemažą kiekį susitikimų. E, ponas, mūsų delegacijos grafas Lamsas pasiteigų pristatė. Kalbant apie konkrečius žmogus teisų susitik, rinkimus mes susitikome su ponu Ivanu Semonovičiumi, generalinio sekretorius padėjėjai žmogaus teisų klausimais iš e, žmogaus teisų e, biuro. Jis atstovavo ponę Piliai. Jis kalbėjo apie žmogaus teisės ir administracinių, ir, ir esminių perspektyvų. Ir jis minėjo, kad Junktinių tautų generalinis sekretorius labai palaiko e, žmogaus teisų e, aukšto rango posto įsteigimą New York'e. Galiausiai jis akcentavo žmogaus teisų tarybos Ženevoje darbą ir teigiamais jos pasiekimais. Prieš du metus niekas nebūtų įsivaizdavęs, kad būtų paskirt, kas bus paskirtas jungtinių tautų pietų specialus pranešėjas Irano klausimų, arba kad žmogaus teisų taryboje bus pasiektas sutarimas dėl Libijos narystės suspendavimo. Dar kitas svarbus ir teigiamas dalykas - universali periodinė peržiūra e, kurios metu niekas ne, ne, nelieka e, imun... niekas neturi imuniteto kritikai. Ir buvo pristatyta ataskaita, kur Žmogaus teisų komis, taryba pristatė savo, komi, savo ataskaitą dėl nusikaltimų žmonijai. Ir tie kolegos per man skirtą laiką. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Ačiū Jums už šią informaciją. Ir dabar pereiname prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Ir žodis suteikiamas ponui Salafrankai. Jis kalbės apie apsilankimą e, Libijoje, Tripolėje ir Bengazijoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas šio komiteto narių, ponas Kančian, ponas Paceri, e, ponia Gomeš E, dalyvavo šioje delegacijoje, kaip Libijos pranešėja, ponas Kačin, taip pat šio komiteto narys. Nuo vasario 10 iki 12 buvome Libijoje. Ten turėjome galimybę apžvelgti, susipažinti su situacija ir konstatuoti, kad visuomenė tenai turi tikrai daug lūkesčių mm, šio pereinamojų laikotarpių Tai galėtų nuteikti teigiamai, tačiau kita vertus ši šalis dar turi įveikti daug sunkumų. E, Pereinamosios tarybos pirmininkas, mes e, su juo taip pat buvome susitikti susitikę ir jisai mus, mums pristatė situaciją, e, nurodė, kokios, kokie sunkumai yra kilę susiję su migracijos e, klausimais, e, teismų darbu ir panašiai. Mes buvome susitikę su daugeliu valdžios atstovų, išklausėme įvairias problemas, susirūpinimą dėl saugumo ir taip pat klausimą, kaip galima būtų vėl integruoti buvusius kovotojus į armiją, vietos pajėgas, ginkluotasias pajėgas ir e, policijos e, e padalinius. 50 tūkstančių tokių buvusių kovotojų turi būti e, reintegruoti, e, perorientuoti, taip sakant, ir ES turi čia taip pat e, gerokai padėti Libijai E, padėti taip pat ir e, Libijai e, rūpintis savo sienių, sienų apsaugą, kuri dar kelia susirūpinimą. Taigi tai buvo daug, daug problemų, įvardinta daug problemų, mes pareiš, parašėme laišką poniai Ešton, pateikdami savo pasiūlymus, ką galėtų padaryti savo ruoštų Europos Sąjunga, kad padėtų Libijai spręsti visas šias problemas. E, Libijos valdžios atstovai pasakė, kokių kitų e, materialinių ir personal, su personalu susijusių problemų turi. Ir mes savo ruoštų pristatėme mūsų galimybės, e, pavyzdžiui, stabilumo priemonę, kuri galėtų padėti kovoti, kovoti šaliai su jos jai tenkačiais iššūkiais. Birželio mėnesį šioje šalyje vyks rinkimai, o situacija tikrai kelia susirūpinimą. Kadafio režimas truko virš 40 metų, niekuomet nevyko jokie rinkimai, neegzistuoja jokios e, pilietinio aktyvumo formos, jokios struktūros, žmonės niekada neturėjo galimybių balsuoti ir bendradarbiavimas su ES tai yra tai, ko nori Libija. Tai mums patvirtino ne vienas ten e, kalbintas asmo ir dėl to mums reikėtų tikrai e, imtis žingsnių, kad padėtume žmonėms e, dalyvauti tose rinkimuose, apskritai sudaryti sąlygas įvykti tiems rinkimams. mūsų užsienio politikos kontekste e, turime naująją e, pilietinės visuomenės iniciatyvą, kuri galėtų padėti e, paremti tenykštę pilietinę visuomenę. Pavyzdžiui, mūsų parlamento televizijos kanalas galėtų čia taip pat būti naudingas ir bet kokios mūsų telekomunikacijų galimybės. E, Libijoje vykęs, vykę neramumai ir karas paliko be abejo tikrai labai ryškų, skaudų pėtsaką ir neišgydytas žaizdas. Dėl to e, Libija e, laukia bet kokios paramos, kuri padėtų žmonėms atsitiesti. Um, kas dėl saugumo padėties e, e, šioje šalyje, e, milicijos pareigūnai stengiasi užtikrinti saugumą, užtikrinti stabilumą Libijoje. Dažnai tenykštė vis, milicija turi didesnę galę negu teismai, negu teisėjai, kadangi teisės saugos sistema tenai dar yra menkai išsivyščiusi. Ir Dėl to, pavyzdžiui, labai didelė yra ginklų kontrabandos e, problema. E, mūsų parlamento delegacija e, buvo priimta tikrai deramai. Pone Gomeš galėtų tai taip pat pakomentuoti, jie gerai išmano šios šalies specifiką ir ten esančią padėtį. Tačiau aš savo ruoštų galėčiau pasakyti, jog mūsų delegacija buvo priimta puikiai. Vietos valdžios institucijų atstovai rodė valią su mumis bendradarbiauti. Aš manau, kad e, mums tai taip pat yra didelis šansas, kurio neturėtume praleisti. E, ir e, panaikinti bet kokius mūsų bendradarbiavimo barjerus. Ir mūsų komiteto nariai E, visi mano, kad Libijos klausimą reikia priskirti prie prioritetinių. Mes, kaip sakiau, nusintėme laišką su savo e, susidarytą nuomonę apie Libijoje esančią situaciją. Ir apie tai, ką ši šalis nuveikė pereinamųjų laikotarpių, kuomet Kadafio, nebe, kai Kadafio nebėra valdžioje ir reikėtų stengtis e, patenkinti šios šalies materialinius poreikius ir po to skatinti demokratizacijos procesus šioje šalyje. Dėkoju. Uh, ačiū. Iš tiesų šiek tiek uh, paradoksalu, kad uh, asmenys, kurie savo valdžią grindžia ginklais, turi perduoti šią valdžią struktūroms, kurių kol kas nėra. Ir tai tik tai dalis problemos. Pone Gomes, suteiksime žodį. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiausi, būdama šios delegacijos nare, kartu su kolegomis Salafranka ir kitais kolegomis, kurie taip pat yra pakankamai patyrę ekspertai šioje srityje. Gegužės mėnesį, gegužės mėnesį lankėmės Bengazijoje, po to vykome į Tripolį rugsėjo mėnesį. Džiaugiuosi, kad kolegos sutiko su mano situacijos vertinimu ir džiaugiuosi, kad e, kolegos padarė tas pačias išvadas kaip ir aš, kad e, E, Libijai reikia teikti prioritetą įgyvendinant pietų kaiminystės politiką, ne tik e, remiant e, įvykusias para, permainas, tačiau taip pat pirmenybę Libijai turėtume teikti siekdami apginti savo interesus. Nes uh, Remdami Libiją galime pasiekti esminių permainų, gindami savo interesus visose sritise, pavyzdžiui, saugumo srityje, Libijos saugumos reiškia mūsų saugumą, taip pat ekonomikos srityje, nes iš tiesų Libija yra labai turtinga šalis. Pagrindinis skirtumas palyginti su kitomis regiono valstybėmis yra Libijoje tas pasirengimas priimti paramą ir tą mes jūtame nuo pat sukilimo pradžios. Libijai visai stengiasi mums parodyti įvairiais būdais, kad jie trokšta uh, Europos paramos, nes jiems nereikia pinigų, jie turi labai daug pinigų, naftos gavyba jau pasiekė iki revoliucinį lygį, jiems reikia ne pinigų, jiems reikia bazinių e, pajėgumų, nes tai šalis, kuri neturėjo jokių demokratinių institucijų, joje neveikė jokios politinės partijos ar kitos struktūros. Taigi turime kalbėti atvirai, kad tie ginkluoti milicijos būrei mm, per vieną dieną niekur nedings, mm, nes nėra kitų struktūrų, nėra policijos, nėra kariuomenės tikros ir e, todėl mes turime uh, teikti savo paramą, e, organizuoti e, polici, būsimų policijos pareigūnų, kariuomenės pareigūnų e, rengimą atrinkdami dabartinės ginkluotos milicijos narius, kurie galėtų vėliau tęsti savo veiklą, atlikdami vienokias ir kitokias funkcijas. Neseniai girdėjome E, triukšmą keliančius pareiškimus iš Kadafio sūnaus lūpų, kuris slapstosi Nigerija. E, Libijos žmonės šiuo metu laukia naujos vyriausybės veiklos apčiuopiamų e, rezultatų, tuo tarpu dabartinė perinimo laikotarpio vyriausybė nelabai turi galimybių priimti svarbių sprendimų, žmonės puikiai jaučia, kad jų saugumas šiuo metu nėra geresnis ir e, jiems reikia remtis e, tas ginkluotas e, milicijos struktūromis. Taigi labai svarbu, svarbi yra ponas Lafrankos mintis, kad jungtinių tautų padedant jungtinėms tautoms um, buvo e, patvirtintas rinkimų įstatymas, rinkimai vyks birželio mėnesį, visi sutarė, kad jie nebus tobuli, tačiau tai vienintelis būdas sudaryti šiek tiek teisėtą vyriausybę, kuri galėtų vėliau priimti teisėtus sprendimus, žinodami, kad tas procesas nevyks tobulai, kaip ir e, e, Egipte vykęs referendumas ir rinkimai taip pat nebuvo tobuli, padėtis Tunise yra šiek tiek geresnė, tik žinome, kad tačiau tai yra vienintelis būdas sudaryti teisėtą vyriausybę ir e, teigiamas dalykas yra tai, kad nesant politinių partijų, dėl to kils, kils labai daug sunkumų su rinkimais naujo konstitucinėje asamblėje numatyta 120 vietų, daugumai užims genčių atstovai, tačiau bent jau 80 e, vietų turės už, užimti naujų politinių partijų atstovai. Taip pat labai e, svarbios yra kvotos moterims, nes tokia konservatyvaus islamo valdomoje arabiška valstybė kaip Libija Tai yra labai svarbus teigiamas aspektas, kuriuo parodoma, parodomas Libijos visuomenės potencialas. Moteris reikalavo bent jau 10, buvo iš pradžių numatyta 10 procentų E, kvotą moteriams, tačiau e, paskelbus apie tokį statymo projektą moteris išėjo reikšti savo nepasitenkinimo ir buvo pasitelkta po to kita daug geresnė kvotų sistema. Mes e, taip pat turėtume teikti nuolatinę paramą, turėti savo nuolatinius atstovus Libijoje, konsultuoti pasienio apsaugos klausimais, pilietinės visuomenės kūrimo, žiniasklaidos E, vystimo. E, neturiu daug laiko, galėčiau pakalbėti apie migrantus, e, kalinių problemas, tačiau galbūt kitomis aplinkybėmis. Ačiū, ponai Kacinui, steiksime žodį fotografui Lamsdorfui. Govoriu bom slovensko. In... Kalbėsiu sloveniškai. Norėčiau savo pasisakymą suskirstyti į šešis punktus. Svarbiausias dalykas yra tai, jog visi mūsų sutikti ministrai ir jų e, pavaduotojai, e, generalinio štabo pirmininkas, ministras pirmininkas, ministro pirmininko, e, vice, e, vice, ministro pirmininko pavaduotojas pasakė, jog neturi pakankamai lėšų ir dėl to yra labai nepatenkinti. E, Jie apgailestauja, kad negali tikėtis paramos iš Europos investicijų banko e, režimo atstovų sąskaitos buvo išaldytos ir jie negali naudotis tomis lėšomis. Ir jau praėjo nemažai laiko nuo sukilimo ir jie vis dar negali disponuoti tomis lėšomis. Mes turime suvokti, kad jie e, yra nusistatę prioritetus e, ir nori kontroliuoti padėtį patys. Kitas dalykas Šiandien aš klausiau ir Jordanijos ministro dėl to, ar Jordanija gali įsivaizduoti ir kitokią paramos formą. Pavyzdžiui, turint omenyje, kad Libijos administracinės problemos gali būti sprendžiamos per iliustracijos komisiją. Tokio dalyko iš tiesų negalima išspręsti iš tokiais būdais. Reikia pradėti viską nuo nulio. Kadavis nesuformo, nesuformavo valstybinių struktūrų, e, vietos valdžią vietose turėjo e, įvairūs e, genčių seniūnai. Kita problema yra 10 tūkstančių buvusių kovotojų e, integravimas į, į karinių pajėgų ir policijos struktūras, tačiau tokio dalyko dar net nėra, tokios struktūros nėra sukurtos Libijoje. O tai reiškia, kad vėlgi reikia pakartoti, reikia pradėti nuo nulio. Reikia sukurti pačią struktūrą, sistemą kad būtų galima į ją integruoti tos buvusius kovotojus. Mm, egzistuoja generalinio štabo pir... E, vadas, tačiau neegzistuoja jokios ginkluotosios pajėgos. E, Pone Baska, jūs taip pat e, Turbūt matėte aiškiai, kokia yra padėtis, pagrindinė karinė struktūra yra oro pajėgos, tačiau neegzistuoja Libijos sausumos armija. Taigi dar reikia kurti struktūras, pradedant nuo nulio. Taip pat e, žinių, esminių žinių neturėjimas yra didelė problema, ypač nevyriausybinio organizacijų e, atžvilgiu apie tai reikėtų kalbėti. Nevyriausybinės organizacijos e, netgi išreiškė savo baiminimąsi dėl e, būsimų rinkimų, kadangi jos bijo, kad e, į įvairias partijas gali pradėti jungtis gana priešiškų, kovojančių tarpusavį agenčių nariai. Ir jie, nevyriausybinės organizacijos, ne visiškai gali įsivaizduoti, kas tai yra tos demokratinės struktūros. Uh, Jordanijos ministrui aš taip pat sakiau, kad jauniausias asmuo dalyvavęs rinkimuose šiandieną yra 70 metų amžiaus. Ir prisiminkime, kada įvyko paskutiniai e, rinkimai, kai asmuo turėjo būti e, pilnametis, jisai turi teisę dalyvauti rinkimuose sulaukęs pilnametystės. Taigi e, paskutinį kartą rinkimuose šis asmuo dalyvavo vos ne prieš 50 metų. Libija yra daugia religinė, daugia kultūrė valstybė, valstybė taip, ir mes e, daugeliu, daugelis iš mūsų net nežino, kad e, dauguma gyventojų ten nekalba arabų kalba. Ir galime įsivaizduoti, kokia įtampa dėl to gali kilti. Taip pat e, kolegas Salafranka kalbėjo apie tai, ką mes galime padaryti, koks yra mūsų vaidmuo. Mūsų parlamento televizija galėtų sukurti trumpų filmukų seriją e, propaguojančią parlamentinę demokratiją. Aš jau kalbėjau su mūsų parlamento televizijos dviem atstovais ir jie teigiamai sureagavo į mūsų idėją, į mūsų pasiūlymus poniai Ešton. Uh, Mūsų diskusija ir yra skirta siekiui apsvarstyti tuos klausimus su parlamento prezidiumo nariais ir pagalvoti, koks e, yra pačių Libijos atstovų poreikis e, tokį, e, skleisti tą demokratijos žinę, kurią galėtume, tai, tai mes galėtume padaryti savo ruoštų. Uh, Dar norėčiau apie Bengazį pakalbėti. 60 procentų BVP e, yra sukūrėme būtent Bengaziją. E, taigi galima pasakyti, kad Libija tai nėra vien tik tai Tripolis, nes Libijos e, didžioji ūkinių pasiekimų dalis yra susijusi su Bengaziu. Europos Sąjunga turėtų labiau susitelkti, e, turėtume sukurti kažkokią struktūrą, atstovybę Bengaziją, kuri yra tikrai labai reikšminga Libijoje ekonominių požiūrių, gal reikėtų ten įkurti ES konsulatą Ir, pavyzdžiui, e, Libijos žmonėms išdavinėti bendras vizas, vizas skirtas visai, visai Europos valsty, e, visoms ES valstybėms, kad e, Libijos žmonėms nekiltų problemų pateikiant paraiškas vizai gauti ir nereikėtų keliauti daugybės kilometrų ir kartoti tų paraiškų teikimo keletą kartų. Taigi vis, visos valstybės narės galėtų sukurti atitinkamą bendrą struktūrą, kaip konsulatą, kuris būtų tikrai labai e, teigiamas žingsnis e, siekiant padėti Libijai. Toliau ponas Lamsdorfas. Ponas Lamsdorfas. Visai neketinau kalbėti, tačiau <clears throat> manau, kad e, paskutinė mintis dėl bendrojo konsulato yra. Ir labai prasminga, tačiau Junktinė karalystė šią idėją tikrai pasipriešins taryboje. Čia idėja tikrai yra prasminga, reikėtų mėginti ją įgyvendinti. Mes tikrai dedame pastangas. Noriu užduoti trumpą klausimą Ignacijui. Jūs lankėtės Tripolyje, ar įmanoma keliauti kažkur vykti už Tripolio su delegacija? Aš klausiu to, nes ir išorės santykių tarnyba, ir komisija mums sakė kažką kitą. Ar sukarintos grupuotės, jis dar užsima e, te, šalies niokojimų plėšimu? E, la, servicio... Trumpai, Aleksandrai. Išaras veiksmų tarnyba mums pas, mus paragino vykti iš šalies gilumą su saugumo įrangas su, su sargybiniais. Mums neteko ją pasinaudoti, mes galėjome laisvai judėti po šalį, tačiau mes turėjome gerą apsaugą. Ir kaip ponas Katsinas sakė, policijos veikiančios ar armijos nėra, kur, kur, kurią būtų galima buvę pasitelkti. Juos kontroliuoja valdžia, ir netgi ministrams iškyla problemų kai saugiai išėjome iš viešbučio su sveikatos apsaugos ministru, grįžtant atgal, pajėgos, saugumo pajėgos jį suėmė. Nėra kol kas sukurta policija, karinės pajėgos. Bet kas gali nutikti? Aš lankiausi Tripolėje ir, ir, ir aplinkinėme jo regione ir į oro uostą mane lydėjo du žemaūgiai vyrukai nedideli policininkai, kurie iš esmės yra atsakingi už oro uostą dviese. Jie, jie negali pasipriešinti. But anyway. uh... Bet jie tikriausiai turėjo stambius ginklus, sako pirmininkas. Prieš, noriu padėkoti visiems, bet prieš išeinant turime patvirtinti gruodžio 20.2011 metų posėdžio protokolą. Ar kas nors prieštarauja, jei ne, protokolas patvirtintas, posėdis baigtas, rytoj posėdis prasideda balsavimu 9 val. ryto lygiai. Visi atsineškite balsavimo korteles.